pirmininko pareiškimas apie sąjungos padėtį. Džiaugiuosi vėl galėdamas pakviesti komisijos pirmininką Junkerį pasisakyti ir tarti savo žodį apie sąjungos padėtį. ES politikoje tai tapo tam tikrų atspirties taškų e, momentų, kai reikia pamastyti apie praėjusius metus ir taip pat apie galimybės ir būsimosius orientyrus artimiausiais metais, padiskutuoti apie tai ir nuspręsti, priimti sprendimus. Tai ir ta, šis pasisakymas tapo ES tam tikrų demokratijos ženklų. Ir jūs, ponė Junkerį, praeisiais metais pasakėte, kad jūs pats esate demokratiško sveikimo proceso produktas pacitavau jūs, nors galbūt žodis produktas čia ir nėra labai tinkamas. Vis dėlto 2014 metais jūs, draugė su parlamentu, e, sugražinote ES daugiau parlamentinės demokratijos. Tai yra puikus pasiekimas ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau eisime šiuo keliu. Susilaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio šį rytą. Mes e, turime konstatuoti, kad kalba, kurią sako komisijos pirmininkas apie ES padėtį, yra tapusi labai svarbiu įvykiu Europos parlamento ir visos ES įvykiu. Mes, mums kyla didžiuliai iššūkiai ir netgi istorinis lūžis, kalbant apie tolesnę ES plėtrą prieš 27 valstybių narių vadovų susitikimą Bratislavoje pirmininkas Junkeris turi galimybę parlamente e, draugė su komisija e, pademonstruoti komisijos e, paramą ir ryštingumą. Žinau, kad jūs pastarosiomis dienomis labai daug dirbote prie šios kalbos ir dabar turime galimybę pasiklausyti ES komisijos pirmininko pareiškimo apie ES padėtį. Gerbiamasis parlamento pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, ponia tarybos pirmininkė, gerbėmiai kolegos, prieš metus, tai yra 2015 m. rugsėjo mėnesį, savo kalboje apie ES padėtį konstatavau, kad ES padėtis dar turi gerėti. Jok nėra pakankamai Europos, taip aš sakiau aną kartą, ir nepakankamai sąjungos pačioje sąjungoje. Po metų šis, ši, ši, šis pasakymas vis dar galioja, nepaisant pažangos. ES dar dėja nėra daug pasiekusi. Daug kas nepasikeitė į gerą, kai kurios dalykus galima numanyti, galima e, manyti, jog iš dalies ES yra tam tikroje egzistencinėje krizėje. Sritis, kuriuose mes e, gana spontaniškai e, visi susibūrėme ir stengiamės kažko pasiekti, tos rytis yra pernelyg problematiškos, mūsų solidarumo dar trūksta. Be to, nacionaliniams interesams vis dar skiriama daugiausia dėmesio. Europos integracijos negalima e, forsuoti, žinoma, e, visiškai ignoruojant nacionalinius interesus. Europa neturėtų e, tapti be, visiškai bespalvių darinių Europa gyvena iš savo įvairovės. E, ir komisija neketina, nors dažnai taip teigiama, e, kažkaip tai um, ignoruoti valstybių narių. Mes nesame jokie griovėjai, mes esame kaip tik statytojai, kurie nori geresnės Europos. Europa nėra valstybinimo kelyje. Ji neturi tapti viena valstybė, monolitiška valstybė. Tačiau dažnai atsiranda įvairių spragų ir įtrukimų ir susifragmentuoja e, tos vietos, kuriuose kaip tik mums reikia daugiau Europos, daugiau vieningumo ir tai kelia džiaugsmą populizmui ir populistams. Tačiau populizmas nesprendžia problemų atvirkščiai, jis jas kuria. Ir turime nuo jo gintis. Ir dabar yra laikas e, sažiningai apžvelgti situaciją. Nedarbas Europoje ir toliau yra pernelyg didelis nors nuo 2013 metų buvo sukurta apie 8 milijonus naujų darbo vietų ir užimtumas nuolat augo. Tačiau socialinis neteisingumas vis dar egzistuoja ir dėl to mums reikia toliau stiprinti socialinių teisių um, sritį ES su dideliu entuzijazmu ir pasiryžimu. Europos čia nėra pakankamai, reikia tą keisti. Skolos ES taip pat, kaip ir iki šiol, pernelyg didelės, nors 6,3 procentų deficito vidurkis buvo sumažintas, tai yra tas vidurkis, kuris buvo būdingas 2009 metams, buvo sumažintas gerokai. Ir vis dėlto mes turime kalbėti apie lankstų, lankst, apie sprotingą lankstumą, kalbant apie užimtumo didinimą, kad jisai nes, ne, nedarytų įtakos, neigiamos įtakos kitiems procesams. Mes turime iš tolo, per tam tikrą distanciją e, žvelgti į tam tikrus dalykus, kaip tą daro mūsų draugai kitose regionuose. Ir jiems kyla klausimas, ar pavyzdžiui, Britų veiksmai e, yra ES e, pabaigos pradžia. Šiandieną, turiu pasakyti, mes gerbėme Britų sprendimą pastraukti iš ES, tačiau ES pamatai, ne, jiems nekyla jokia grėsmė. Džiaugtumėmės, jeigu Britų prašymas išstoti iš ES būtų įtrau, į, į, pateiktas kiek įmanoma greičiau, kad būtų užkirstas kelias vis didesniam netikrumui, kuris auga kiekvieną dieną. Ir kad e, mūsų santykiai su Junktinė karalystė e, ir toliau išliktų draugiški ir jie būtų restruktūrizuoti, pertvarkyti. O tai reiškia ir tai, jog tie, kurie e, turi galimybę laisvai prieiti prie e, darbo rinkos, prie vidaus rinkos, ir toliau galėtų to naudotis. Tačiau tai turėtų, tos sąlygos turėtų būti vienodos ir taikomos visiems absoliučiai vienodai. Mūsų partneriai nuolat užduoda mums sudėtingą klausimą, ar ES vis dar pasiryžusi sudarinėti, sudaryti prekybos susitarimą su likusiu pasauliu. Mes su 140 e, įvairių pasaulio valstybių esame sudarę įvairias e, prekybos sutartis. Aš nesu fanatiškas ir aklas, e, fan, fan, aklas fanatikas, tačiau aš manau, kad mums reikėtų neužmiršti prekybos, o, o prekyba reiškia daugiau darbo. Uh, daugiau darbo vietų. 30 milijonų darbo vietų Europoje yra priklausomos nuo eksporto. Viena iš septynių darbo vietų Europoje priklauso nuo mūsų eksporto apimčių į kitas pasaulio šalis, kitus regionus. Vienas, milijonas, vienas milijardas eksporto apimties sukuria papildomus e, tūkstančius darbo vietų ir dėl to aš e, E, darau viską, kad būtų pasirašytas e, prekybos sustarimas ir su Kanada ir tai būtų padaryta kiek manoma greičiau. Garantijos, kurių mums reikia, gali būti patikslintos įvairiose parlamento, e, įvairiose procedūrose, tačiau papildomos dėrybos, tokių papildomų dėrybų po dėrybų negali būti, kai kalbame apie dėrybas su Kanada. Mūsų e, partneriai, pasauliniai partneriai, visų pirma, Junktinės valstijos, taip pat ir Kinija, Indija, Japonija, mums nuolat atsuka klimato e, apsaugos veidrodį Tai yra susitarimas, bent didžiulis e, e, pasaulinis susitarimas, kuris nebūtų buvęs įmanomas be ES lydeitės. Mes inicijavome, skatinome jį sudaryti ir dažnai e, reikalavome kitų savo partnerių veikti. Ir dabar Junktinės valstijos ir Kinija ratifikavo šį sutarimą. O kurgi esame mes? Aš raginu dar likusias ES valstybės narės pasirašyti šį susitarimą ir ratifikuoti tą klimato kaip, e, apsaugos paktą. To dar nėra padariusios daugelis valstybių narių. Kiekvienas vėlavimas ratifikuoti mus nustumia į juokdario vietą ir gerokai sumažina mūsų e, pasitikėjimą mumis pasaulinėme lygmenyje. kiti regionai, mūsų partneriai pasaulyje dažnai nebesupranta mūsų uh, sprendimų ir uh, mūsų elgesio. Mes nesame Europos, Jungtinės Europos valstijos. Ir, uh, ir mano kalba be abejo negali būti lyginama su Jungtinių valstijų prezidento Amerikos padėties kalba. Tačiau, žinoma, istorija tą sudėtingą Europos istoriją. Taip jau susiklostė, kad mes tapome tokiais, kokie esame, nors nesame Junktinės Europos valstijos. Tačiau tai nereiškia, jog mes turėtumėme viską dar labiau komplikuoti. Ir taip viskas yra sudėtinga. Europos parlamente E, visuomet stengiamasi, kad Europa būtų angažuota ir aktyvi įvairiose sritise. Tačiau tai yra būtina ir tas yra įmanoma tik tai padedant nacionaliniams parlamentams. In Brüssel laut Ja sein. Und so, so Briuselyje dažnai elgiamasi taip, lyg e, tuose nacionalinių valstybių atstovai būtų nedalyvavę tam tikrose procesuose ir iš to reikia daryti išvadas. Europos piliečiai neturi teisės ir toliau būti apgaudinėjami, reikia jiems žvelgti tiesiai į akis. Ir tarp institucinės kovos jiems nepatinka jiems nepatinka e, nuolatinis vaidymasis tarp institucijų ir valstybių narių. Žmonės iš Europos tikisi aiškių rezultatų ir jų labai teisingo ir savlaikio įgyvendinimo. Kolegos, aš manau, kad reikia imtis konkrečių Europos veiksmų per ateinančius 12 mėnesių. Aš tikiu, kad ateinantis 12 mėnesių bus patys reikšmingiausi, jeigu norime apjungti Europą, jei norime nugalėti pasidalymą tarp rytų ir vakarų, kuris atsivėrė per pastaruosius mėnesius. Jeigu norime pademonstruoti, kad galime veikti skubiai, privalome veikti ryštingai, jei norime parodyti pasauliui, kad Europa vis dar gali imtis bendrų veiksmų. Mes privalome pasiraitoti rankovės. Aš išsiunčiau laišką pirmininkui Šulciui ir premjerui Figo šį rytą. Ateinantis 12 mėnesių bus patys reikšmingiausi tam, kad Europa taptų geresnė, kad ji saugotų europietišką gyvenimo būdą, kad suteiktų daugiau galių mūsų piliečiams, kad saugotų juos tiek savo šalise, tiek užsienyje ir kad Europa prisimtų didesnį atsakomybę. Aš tikiu, kad europietišką gyvenimo būdą verta saugoti. Man atrodo, kad daugelis pamiršo, ką reiškia būti europiečiu ką reiškia būti ES dalimi. Tai yra Europiečių sąjunga. Reikia prisiminti, kodėl šalis nusprendė dirbti kartu. Reikia prisiminti, kodėl 2004 m. gegužės mėnesį visi susirinko Varšuvos gatvėse. Juk Va, juk e, Lenkija iš tiesų yra didi tauta, Reikia prisiminti, kodėl Lisabonoje, aeroporte, Madride ir Sevilijoje išdidžiai plėvesavo ES vėliava. Tai atnešė demokratiją ir Portugalijoje, tai prisidėjo prie solidarumo ir laisvės. Reikia prisiminti, kad Europa yra tas variklis, kuris gali padėti ir Kiprui susivienyti. Aš remiu abu Kipro lyderius. Kipras privalo susivienyti dabar. Visų pirma, Europa reiškia taiką. Tai yra pats ilgiausias taikos laikotarpis per visą rašytinę Europos istoriją. Jis prasidėjo nuo Europos bendrijos sukūrimo. 70 metų taikos Europoje, pasaulyje, kur vyksta 40 ginkluotų konfliktų, kurie nusinešė 200 tūkstančių žmonių gyvybę. Žinoma, vis dar išlieka skirtumai. Kartais mes ginčiamės, bet darome tai žodžiais. Konfliktus sprendžiame prie dėrybų stalo, o ne apkasuose. Svarbiausia europietiško gyvenimo dalis yra mūsų vertybės, tai yra laisvė, demokratija ir įstatymo viršenybė. Europiečiams niekada nebus primtina tai, kad Lenkų darbuotojai yra persekiojami, mušami ar žudomi sekso gatvėse. Mes, europiečiai, esame griežtai nusiteikę prieš mirties bausmę. Mes tikime nepriklausomą ir veiksmingą teismų sistemą. Tokia teismų sistema prisideda prie ekonominio augimo ir gina pagrindinės žmogaus teisės. Būtent todėl Europa pasisako už įstatymų viršinybę visur. Buvimas europiečių reiškia, kad jūsų asmens duomenės saugos griežti Europos teisės aktai. Europiečiams nepatinka, kad kiekvienas jų žingsnis būtų sekamas ar kad įmonės rinktų visą informaciją apie juos. Būtent todėl komisija ir parlamentas šiais metais susitarė dėl duomenų apsaugos teisės akto. Europoje privatumas yra labai svarbus. Means... Buvimas europiečių taip pat reiškia naudojimas vienodomis sąlygomis. Vadinasi, darbuotojai turi gauti tokį patį atlygį už tokį patį darbą tokioje pačioje vietoje. Why... Būtent todėl Komisija ir remia pasiūlymą dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Vidaus rinka nėra ta vieta, kur darbuotojais galima piknaudžiauti, juos išnaudoti arba taikyti jiems žemesnius socialinius standartus. Europa nėra laukiniai vakarai, mes turime kovoti su socialiniu dempingu. A fair playing field Labai svarbu užtikrinti vienodas sąlygas. Tai reiškia, kad Europoje vartotojai yra ginami nuo kartelių ir nuo e, galingų įmonių piknaudžiavimo. Nesvarbu, ar įmonė yra didelė ar maža, ji privalo mokėti mokesčius, jei gauna pelną. Aš jums žadėjau, kad mano komisija kovos su mokesčių vengimu. Daugelis iš jūsų manimi netikėjo. Tačiau būtent tai mes ir darome. Ši komisija vykdo savo įsipareigomus ir kovoja su mokesčių vengimu. Buvimas europiečiu taip pat reiškia savo plieno pramonės gynimą. Mes jau turime 37 antidempingo ir antisubsidijų priemonės tam, kad apsaugotume savo plieno pramonę nuo nesažiningos konkurencijos. Tačiau turime daryti dar daugiau, kadangi perteklinis gaminimas kitose šalise kelia riziką Europos plieno pramonėje ir dėl to yra prarandamos darbo vietos. Būtent dėl šios priežasties du kartus šiais metais lankiausi Kinijoje, kad spręščiau perteklio klausimą. Ir būtent todėl komisija siūlo pakeisti dabartinę galiojančią taisyklę. Mes kreipėmės į visas šalis ir į parlamentą tam, kad jie paremtų komisiją ir kad pritartų mūsų apsaugos priemonėms. Mes neturime būti naivus. Privalome reaguoti į dempingą taip, kaip tai daro JAV. Aš manau, kad tai yra labai svarbi Europos gyvenimo dalis. Kitas svarbus aspektas yra žemės ūkio sektorius. Komisija visuomet gins ūkininkus, ypač kai jie susiduria su sunkiomis sąlygomis, kaip kad šiais metais. Praėjusiais metais pienininkystės sektorius susidūrė su krize dėl Rusijos veiksmų ir todėl komisija numatė vieną milijardą pienininkystės sektoriui, kad šios sektoriaus ūkininkai galėtų atsigauti. Aš tikrai nepritariu tam, kad pienas yra pigesnis už vandenį. Buvimas europiečių daugeliui iš mūsų reiškia ir eurą. Mes Turime suprasti, kad būtent tai mūsų apsaugojo nuo dar didesnio nestabilumo. Euras yra lyderiaujanti valiuta ir ji atneša daugybę ekonominių ekonominės naudos. Šiais metais buvo sutaupyta 15 milijardų eurų e, interesų palūkanų. Tai yra 15 milijardų papildomų eurų, kuriuos vyriausybės gali investuoti į ekonomiką. Tai yra 15 milijardų, kurie gali būti panaudoti skolos mažinimui. Beje, buvo parengtas penkių pirmininkų pranešimas dėl e, eurozonos stiprinimo ir ten yra nurodyti įsipareigomai, kurių komisija vis dar laikosi. Aš norėčiau, kad mes dažniau visą tai prisimintume visur Europoje, kur pasisako išrinkti politikai. Europa turi išsaugoti europietišką gyvenimo būdą ir taip pat suteikti daugiau galių tiems, kurie gyvena Europoje. Privalome gyventi Europoje, kuris suteikia daug galių mūsų piliečiams ir mūsų ekonomikai. O šiandieną visi pereina į skaitmeninę erą. Skaitmeninės technologijos ir komunikacija yra įsiskverbusi į kiekvieną gyvenimo aspektą. Visiems yra reikalinga greita interneto prieiga. Mes visi norime būti prisijungę ir ekonomikai, ir žmonėms to labai reikia. Privalome investuoti į tą prisijungimą šiandieną. Būtent todėl komisija siūlo reformuoti Europos telekomunikacijų rinką. Mes norime sukurti naują teisinį pagrindą, kuris pritrauktų investicijas į sujungiamumą. Įmonės privalo galėti planuoti savo investicijas Europoje per ateinančius 20 metų. Juk europiečiai investuoja į naujus tinklus ir paslaugas ir tai reiškia, kad per ateinantį dešimtmetį bus sukurta 1,3 milijonų darbo vietų. Galimybė prisijungti bus naudinga visiems, todėl komisija siūlo 5G ryšį visoje ES. Tai turėtų būti įgyvendinta iki 2025 metų. Visą tai sukurs papildomus 2 milijonus darbo vietų Europoje. Visiems bus naudingas prisijungimas, nesvarbu, kur gyvensite ir kiek uždirbsite. Šiandieną mes siūlome kiekvieną miestą, e, kiekvieną teritoriją aprūpinti e, Wi-Fi interneto e, prieigą, belaidę interneto prieigą iki 2020-ųjų. Pasaulis perina į skaitmeninę erą. Todėl mes privalome saugoti ir savo menininkus. Būtent menininkai kuria turinį ir tai nėra laisvalaikio užsiemimas, tai yra profesija. Aš noriu, kad žurnalistai, rašytojai, autoriai gautų tinkamą atlyginimą už savo darbą. Nesvarbu, ar tas turinys būtų teikiamas internetu ar fizinėje laikmenoje, svarbiausia yra visus autorius apsaugoti. Šiandieną mes siūlome tokias autorius apsaugančias priemonės. Our... Labai svarbu sustiprinti Europos ekonomiką. Tai reiškia, kad investuoti reikia ne vien tik tai į interneto e, prijungimą, bet taip pat ir į darbo vietų kūrimą. Mes esame numatę investicijų planą, pagal kurį yra numatyta 350 milijardų. Yra e, 200 tūkstančių mažų įmonių, kurios jau gavo paskolą iš Europos strateginių investicijų fondo. O mes tai dirbsime toliau. Šiandieną siūlome prailginti fondo veikimą ir padidinti jo finansinius pajėgumus. Su jūsų parama mes garantuosime, kad šis fondas bent jau pusę trilijono investicijų užtikrins iki 2020 metų. Iki 2022 e, bus skirta 630 milijardų eurų. Aišku, jeigu valstybės narės prisidės, tai mes pasieksime tų tikslų dar greičiau. Mes siekiame pritraukti privačius investuotojus. Tam labai svarbios yra tinkamos sąlygos. Europos bankai dabar yra kur kas geresnėje padėtyje nei prieš porą metų. Taip yra dėl bendrų europietiškų pastangų. Europai yra būtini jos bankai. Ekonomika e, praktiškai visiškai priklauso nuo bankų kredito ir nuo finansinio stabilumo matome, kad nestabilumas atneša labai daug neigiamų pasiekmių verslui, tai parodė finansinė krizė. Tad mes privalome dirbti ir stiprinti kapitalo rinką. Čia komisija yra numačiusi konkretų veiksmų planą ir šiandieną jis jau yra pateiktas. Kapitalo rinkų sąjunga užtikrins, kad mūsų finansinė sistema bus kur kas atsparesnė. Tai leis įmonėms gauti įvairesnį finansavimą. Įsivaizduokite, bankas atsisako duoti paskolą jūsų verslui. Dabar galimybės yra labai ribotos, o kapitalo rinkų sąjunga suteiktų alternatyvą. Tai bus tas būtinas finansavimas tam, kad būtų galima pradėti verslą. E, tai yra e, tas reikšmingas finansavimas. Pateiksiu vieną pavyzdį. O mūsų pasiūlymas dėl vertybinių popierių, jis buvo patiktas prieš vienerius metus beveik. Tai numatytų papildomą 100 milijardų eurų Europos verslui. Todėl labai prašau, pasistengime, kad tas teisės aktas būtų patvirtintas kaip įmanoma greičiau. Investicijų planas yra labai svarbus. Dabar mes imsimės papildomų veiksmų. Šiandieną esame numatę ambicingą investicijų planą ir Afrikai. Bus numatyti 44 milijardai eurų investicijų ir tai išauks iki 88 milijardų, jeigu prisidės valstybės narės. Tai padės besivystančioms šalims ir tai taip pat padės kovoti su migracijos priežastimis. Ekonominis augimas tose šalise yra lėčiausias nuo 2003-ųjų, todėl labai svarbu yra pagelbėti tiems, kurie kitų atveju leistusi į pavojingą kelią, ieškodami geresnio gyvenimo. Privalome imti šių veiksmų. As much as we invest Mes investuojame į geresnės sąlygas užsienyje, bet nemažiau svarbu yra spręsti humanitarinę krizę ir ES viduje. Čia privalome investuoti į savo jaunimą. Aš nepripažįstu to, kad Europa yra tas E, regionus, kur yra daugybė neužimto jaunimo. Taip negali būti. Generation... Aš nepritariu tam, kad į karta bus pirmoji karta per 70 metų, kuri bus neturtingesnė už savo tėvų. Žinoma, tai yra nacionalinių vyriausybių atsakomybė. Tačiau ES gali prisidėti prie šių e, pastangų ir prie jaunimo pastangų. Mes čia veikiame per jaunimo garantijų iniciatyvą, kuri buvo pradėta prieš trejus metus. Komisija nori, kad ši iniciatyva sėkmingai veiktų. Daugiau nei 9 milijonai jaunuolių gavo darbą arba stažuotę būtent per šią programą. Mes ir toliau vykdysime šią iniciatyvą visoje Europoje. Labai svarbu yra gerinti europiečių įgūdžius ir pasiekti nuo toliausius regionus bei tuos žmonės, kuriems ta pagalba reikalingiausia. ES taip pat gali prisidėti ir prie galimybių kūrimo jauniems žmonėms. Europoje yra daugybė žmonių, kurie nori prisidėti prie e, socialinių aspektų, kurie nori pademonstruoti solidarumą. Žodis solidarumas yra 16 kartų kartojamas sutartyse. Europos biudžetas yra finansinio solidarumo pavyzdys. Mūsų vystimosi politika taip pat yra puikus solidarumo ženklas. Kalbant apie pabėgėlių krizės valdymą, tai mes jau pradedame matyti solidarumą. Aš esu įsitikinęs, kad to solidarumo reikia dar daugiau, bet žinau, kad solidarumas turi būti savanoriškas. Jis turi kilti iš širdies, jo negalima primesti, jis negali būti prievolė. Aš raginu pirmininkaujančią Slovakiją panaikinti skirtumus tarp tų, kurie nenori integruoti pabėgėlių į savo visuomenę ir tų, kurie, kaip ir aš, yra įsitikinę, kad būtina tinkamai paskirstyti pabėgėlius. Tai yra būtina. Strong... Taigi, aš reikalauju stiprių ir skubių veiksmų iš Graikijos ir ES pusės kad būtų apsaugoti nelydimi nepilnamečiai. Mes turime apsaugoti tuos vaikus, nes jeigu to nepadarysime, mes išduosime Europoje savo vertybės. Taip pat komisija šiandieną siūlo įsteigti Europos solidarumo korpusą. Tokiu būdu laisvanoriai galės teikti ir pasiūlyti pagalbą ir bus galima reaguoti į krizių situacijas, ar tai būtų pabėgėlių krizė, ar neseniai įvykę žemės drebėjimas Italijoje. Aš norėčiau, kad tas Europos solidarumo korpusas pradėtų veikti kuo galima greičiau, iki 2020 metų. Pirmas šimtas tūkstantis jaunų europiečių pradės savo veiklą šiame korpuse. Aš tikiuosi, kad Europos solidarumo korpusas, tie jauni žmonės, įgys reikiamus įgūdžius ir taip pat įgys labai vertingos patirties. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ponė tarybos pirmininkė, Europa, kuri saugo, yra Europa, kuri gali apsiginti. Gali apsiginti ir viduje, ir už savo teritorijos ribų. Mes privalome pirmiausia apsiginti ir tai yra absoliutus mūsų prioritetas - apsiginti nuo terorizmo. Nuo 2004 metų Europoje buvo daugiau nei 30 teroristinių išpolių, 14 jų įvyko pastaraisiais metais. Mes visi buvome solidarūs, kai gedėjome ir turime išlikti solidarūs ir dabar. Matydami tai, ką baisiausio gali padaryti žmogus, turime išlikti ištikimi patys savo, siekti demokratiškos atviros visuomenės ir turime teroristams parodyti, kad jie neturi jokių galimybių, negali, jo, neturi jokių galimybių atimti iš mūsų šias vertybės. Tolerancija, tolerancijos mes negalime siekti savo saugumo sąskaitą. Dėl to komisija nuo pat pirmųjų dienų skyrė prioritetą saugumo klausimams. Mes pasiekėme tam tikrą sistemą ES dėl grįžtančių kovotojų ir taip pat priemė, ėmėmės tam tikrų veiksmų šaunamų ginklų srityje kovai su terorizmu. Taip pat mes iš interneto siekiame pašalinti teroristinę turinį ir taip pat kovojama su radikalėjimo tendencijomis mokyklose ir kalėjimuose Europoje. Tačiau dar laukia nemažai darbų. Mes turime žinoti, kokie asmenys kerta mūsų sienas. Dėl to mes turime apginti savo sienas ir tam yra kuriama nauja Europos pasienio ir pakrančio apsaugos agentūra. Frontexe yra 600 darbuotojų dirbančių Graikijoje, taip pat Bulgarijoje. Ir dabar ES institucijos ir valstybės narės turi labai ryštingai bendradarbiauti tam, kad būtų galima, kuo galima greičiau pradėti užtikrinti naujos agentūros darbą. Reikalinga, reikalingi 200 papildomų darbuotojų, 60 naujų darbuotojų E, transporto priemonių palei išorinę Bulgarijos sieną. Ir mūsų siena turi būti labai griežtai kontroliuojama, vertinant tuos, kurie kerta tą sieną. Dėl to mes iki metų pabaigos imsimės labai konkrečių veiksmų. Ir kai tik tai asmuo kerta ES sieną ir išvyksta iš savo teritorijos, jis turi būti užfiksuojamas, turi būti užfiksuojama data, priežastys, kodėl tas asmuo išvyko iki lapkričio mėnesio mes pasiūlysime Europos kelionių informacijos sistemą. Tai bus automatizuota sistema. Ir tada bus aišku, kas turi leidimą keliauti Europos link. Tokiu būdu tie asmenys, kurie vyks į Europą, bus užregistruoti. Taigi, sienų saugumas taip pat reiškia, kad reikia skirti prioritetą keitimosi informacija. Dėl to mes ir stipriname Europolo veiklą. Tai yra mūsų agentūra, kuri dirba su nacionalinėmis institucijomis ir gauna prieigą prie duomenų bankų ir taip pat imasi papildomų priemonių, jeigu to prireikia. Čia vėlgi mes turime skirti išteklius, kad būtų įgyvendinti mūsų lūkesčiai. Mes turime apsaugoti savo interesus ir už ES sienų. Pasaulis auga kas, kas, kasdien. Europa tampa vis mažesnė kasdien. Demografinė prasme, ekonominė prasme. Jeigu mes norime išsaugoti savo įtaką pasaulyje, akivaizdu, kad mes tą galime pasiekti tik tai kartu. Tik tada išliksime tvirti. Dėl to jeigu Europa gali didžiuotis tuo, kad yra švelnioji gale, tai reiškia, kad mūsų labai komplikuotiems kaimynams ir pavojingiems kaimynams mes turime išlikti jų akivaizdoje stiprus. Ir kyla klausimas, kodėl nėra ES, nėra ES e, valstybių narių, kai vyksta svarbios dėrybos. Frederika Sirijoje, dėl Sirijos. Frederika Morgerini, kuri atstovauja komisija, yra už užsienio politiką atsakinga e, vicepirmininkė, jie atlieka puikų darbą. Tačiau reikia, kad ji būtų reali išorės veiksmų užsienio reikalų ministrė Europoje. celle qui rassemble Aš kalbu dabar apie Frederiką, ji turi būti ta, kuri galėtų apjungti, apjungti nacionalinės diplomatijos pajėgas, kai vyksta tarptautinės dėrybos. Dėl to aš šiandieną siekiu sukurti Europos strategiją Sirijos klausimų. Frederika turi turėti aiškę vietą prie dėrybų stalo, kai kalba eina apie Sirijos ateitį. Europa, ponios ir ponai, turi sustiprėti. Ir čia ypatingai aktuali yra gynybos politika. Europa negali daugiau sauliaisti priklausyti nuo, vien tik tai nuo pavienių valstybių karinių pajėgų. Mes visi kartu privalome pasirūpinti savo interesų apsaugą. Per pastarosius dešimt metų mes dalyvavome daugiau nei 300 civilinių 30 civilinių ir karinių operacijų, tačiau mes negalime taip reaguoti veiksmingai. Mes turime turėti vieningą sistemą ES gynybos rytyje. Taip pat mes turime siekti bendrų karinių išteklių. Ir aišku, tą turime daryti pagal abipusio papildomumo principą su NATO. Kalbant grinai ekonominę prasme, mūsų karinių išteklių apjungimas iš tiesų turi labai daug privalumų. Yra paskaičiuota, kad tai, kad trūksta karinio bendradarbiavimo, mes Europoje per metus prarandame tarp 25 ir 100 milijardų eurų. Ar nereiktų čia kažko keisti? Aš manau, kad tikrai reiktų keisti situaciją. Kad Europos gynyba būtų solidi, Europos gynybos pramonė turi pasikliauti inovacijomis ir dėl to iki metų pabaigos ketiname pasiūlyti Europos gynybos, įsteigti Europos gynybos fondą kurio lėšomis būtų skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai gynybos rytyje. Lisabono sutartis leidžia valstybėms narėms suvienyti savo gynybinius pajėgumus pagal nuolatinę bendradarbiavimo struktūrą. Aš manau, kad atėjo laikas pasinaudoti šią galimybę. Pone pirmininkė, Ir dar viena tema, kurią norėčiau pakomentuoti, tai yra e, mūsų kolektyvinė atsakomybė. Aš kreipiuosi į visas ES institucijas, į visas valstybės nares, su prašymu prisimti daugiau atsakomybės. Mes privalome išsklaidyti tą seną idėją, kai sėkmė visuomet yra nacionalinė, o nesėkmė europinė nes tik taip galėsime išsaugoti savo bendrą projektą. Europa turi būti geriau paaiškinama, dėl to aš reikalauju, kad kiekvienas komisijos narys per ateinančias kelias savaitės apsilankytų nacionaliniuose parlamentuose ir surenktų diskusijas apie ES. Nuo pat kadencijos pradžios mūsų, mano komisijos nariai daugiau nei 350 kartų lankėsi nacionaliniuose parlamentuose. Ir aš norėčiau, kad dar daugiau jie pasinaudotų šią galimybę. Europa gali būti kur, kuriama tik tuo met, jeigu yra gerai suprantama, gerai paaiškinama. Ir ji gali būti kuriama tik tai su valstybėmis narėmis. Komisija, kurią aš pirmininkauju, yra politinė komisija. Tačiau tai reiškia pirmiausia, kad tai turi būti komisija, kuri klausosi, kuri įsiklauso į tai, ką sako piliečiai, įsiklauso į parlamentus, įsiklauso į valstybės narės. Ir mes esare, esame pasirengę klausytis savo piliečių. Ir tą darysime tikrai labai aktyviai ir intensyviai. Tikrai aš nesijaučiu kaip kalinys Berlemonto pastate. Ir sakau, tiems, kurie galvoja, kad e, aš nesiklausau kitų. Jie tikrai labai klysta, nes aš kasdien kalbuosi su Europos piliečiais, nes tokia yra mano pareiga, tokia visų mūsų pareiga. Komisija, kaip aš jau esu informavęs, šimtą teisėkuros pasiūlymų atsiemė e, per pastarosius dviejus metus 80 procentų buvo sumažinta, sumažintas iniciatyvų skaičius. Ir buvo paskelbta, kad iš esmės bus peržiūrėti visi dabar veikiantys teisės aktai. Nes mes turime susitelti ties tomis sritimis, kur Europa gali sukurti realią pridėtinę vertę, kur mes tikrai galime sukurti subsidiarumo ir solidarumo erdvę Europoje Taigi, tokia yra komisijos politika. Tai reiškia, kad reikia ištaisyti klaidas, technokratinės klaidas, kurių yra pasitaikę. Komisija, taryba, parlamentas bendrai nusprendė atsiimti pasiūlymą dėl tarptinklinio sungimo mokesčio e, mobilių paslaugų srityje. Mes atsiemėme tą pasiūlymą dėl to, kad jį ketiname patobulinti. Šis projektas, aišku, buvo susijęs su puikiais ketinimais ir buvo techninė prasme teisingas pasiūlymas, tačiau jis netitiko tų pažadų, kurie buvo pateikti ir dėl to mes pasiūlysime tikrai kur kas geresnį pasiūlymą, kad Europoje būtų galima keliauti ir skambinti mobiliuoju telefonu taip, lyg būtum savo šalyje. Enfin, Galiausiai mes turime prisimti atsakomybę ir tai reiškia, kad turime reaguoti į rinkėjų lūkesčius. Dėl to aš ir pasiūliau keisti taisyklės, absurdiškas priemonės, pagal, kuria, pagal kurias komisijos nariai, jeigu jie dalyvauja Europos parlamento rinkimuose turi atsisakyti, e, dalyvauja rinkimuose, turi atsakyti savo funkcijų. E, pavyzdžiui, nacionalinėse valstybėse ministrai, premjerai to neturi daryti, o komisijos nariai kažkodėl turi tą daryti, jeigu mes norime atsakingų į rinkėjų lūkesčius reaguojančių komisijos narių. Mes turime ir jiems suteikti galimybę bendrauti su elektoratu. Pone pirmininkė, aš lygiai toks pats jaunas kaip ir Europos projektas, kuris šves savo 60-metį 2017 m. kovą. Gal šiek tiek ir vyresnis. Ir aš gyvenau šiame projekte, aš jam paukojau visą savo gyvenimą. Ta dariau dėl savo įsitikinimų ir be jokių dviejonių. Mano tėvas tikėjo Europą, tikėjo žemynų stabilumu, darbuotojų teisėmis ir socialinę pažangą. Jis suprato, kiek vertinga yra taika Europoje. Ji labai gležna dėl to, kad jis pats e, matė karą. Aš tikiu Europą dėl to, kad e, tuos įsitikinimus man perdavė mano tėvas. O ką mes perduosime savo vaikams? ką jie paveldės iš mūsų. Sąjunga, kuri skyla, kuri nėra vieninga, sąjunga, kuri pamiršo savo praeitį ir neturi jokios ateities vizijos. Pona ir ponios, mūsų vaikai nusipelnė daugiau. Mūsų vaikai nusipelnė Europos, kuri išsaugotų gyven, mūsų gyven, europietišką gyvenimo būdą. Europos, kuri juo, juos gins, apsaugos. Atėjo laikas mums, piliečiams, institucijoms, vyriausybėms prisimti visą atsakomybę už Europos kūrimą, už tokios Europos kūrimą. kūrimą. Ta turime daryti kartu. Taip, aš žinau, būna ir tam tikrų nusivylimų, kalbant apie ES ateitį. Yra ir optimistų, ir pesimistų, kurie visko abejoja. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad Europa yra misija pati savaime ir ji turi misiją ir visame pasaulyje. Ir tas pesimizmas, kai matomos, ma, matomos tik tai problemos ir sunkumai, aišku, nėra gerai. Nėra gerai, kai viskas matoma tik tai prorožinius akinius. Taigi mes turime realiai įvertinti situaciją ir turime tą dvasę perduoti tiems, kurie ateis po mūsų. Ir aš prašau visų mūsų noro įveikti tuos skirtumus ir atotrukius. Mes apie mus bus sprendžiama pagal tai, kiek vieningai, kiek bus vienybės ir kiek bus noro e, siekti geresnės ateities. Istorijoje gal mes ir nepaliksime savo didelio pėtsako, tačiau mes e, būsime prisiminti kaip tie, kurie išsaugos Europos svajonę. Dėkoju. Čia būtų vyko kalbėjimas. Ačiū, ponia komisijos pirmininkė. Dabar žodį suteikiu Europos liaudės partijos frakcijos vardu ponui Manfredui Weberiui. Britų referendumo diskusijas. Aš kalbėjau apie jauną kartą Didžiojo Britanijoje, kurie nori priklausyti Europai. Šiandieną vėlgi aš noriu pakalbėti apie jaunąją kartą, kurie praleido puikią vasarą. Ketvirtadalis jaunų žmonių pademonstravo meilę Europai. Ir jie tikrai neskatino nepasitikėjimo, jie keliavo Europoje, susipažino su kitais jaunais žmonėmis Europoje. Žurnalistai iš Vokietijos laikraščio Dišpygel kalbino tuos jaunus žmonės. Vienas tas jaunuolis buvo iš Didžiosios Britanijos. Jis pasakė, Taip, mes balsavome už tai, kad Didžioji Britanija išliktų ES ir baisu, kad teks išstoti. Europos jaunimui Europa yra geresnės ateities viltis. Jaunas italas Mateo jo paklausė, kurios tautos Europoje nemėgsti, kuri valstybė neturėtų priklausyti ES. Jo atsakymas buvo štai koks. Na, tikrai labai kvailas klausimas. Taigi štai, mėly bičiuliai, tokia vyroja atmosfera tarp jaunų žmonių Europoje, jie nori kurti bendrąją ateitį. Ir būtent tą šiandieną ir norėjo pasakyti Žanas Klodas Junkeris savo pranešime. Aš manau, kad Žanas Klodas Junkeris šiandien pasakė puikią kalbą. Aš norėčiau padėkoti jam už jo kalbą ir visai komisijai už puikų darbą. Ačiū Jums labai. Worauf kommen Sie jetzt in den nächsten zwölf Monaten an? kas bus svarbiausia artimiausius 12 mėnesių. Žmonės, žmonės nenori, kad Europa skaldytųsi, nori, kad Europa dirbtų jų labui ir mes turime susitelkti į tai, kas svarb, svarbiau Europai, kas jai pagerins jo situaciją. Europietiškas e, gyvenimo būdas, kaip minėjo ponas Junkeris, yra, e, jam yra iškilęs pavojus. Ir mums reikia e, gerinti situaciją įvairiose srityse, pavyzdžiui, duomenų apsaugos ir keitimosi duomenimis e, srityje, taip pat e, sienų apsaugos srityje. PP frakcija pasisako už europietiškas vertybės ir mes norime kad Europa tas, ver, išsaugotų tas vertybės ir išliktų tokia, kokia yra. Europos e, gyvenimo būdas reiškia, jog mes turime padėti e, vargšams ir nepalikti e, likimo valiai pabėgėlių, kurie su Europą sieja savo viltis. Mums taip pat reikia remti investicijas, mokslinius tyrimus, inovacijas Europa reiškia ir socialinę ir rinkos ekonomiką, vienodas sąlygas visoms e, įmonėms. Dėl to labai norėčiau padėkoti Žanui Klodui e, Junkeriui ir e, atitinkamai komisijos nariai už tai, kad interneto koncernai taip pat yra, yra priversti prisijimti savo mokestinę atsakomybę. Europa reiškia ir augimą, ir e, e, eksporto augimą. Jeigu mūsų eksporto apimtis didės, tuomet padėsime gauti jauniems žmonėms e, žemynų pietuose gauti darbo vietas, vietų. Ir dėl to e, mano frakcija remia atitinkamus komisijos pasiūlymus. Taip pat Europa reiškia ir tvarumą mūsų vaikai bus priversti mokėti, gražinti skolas ir įvairias palūkanas. Tai yra nesažininga, mes nuolat kūrėme naujas skolas. Europos, e, europietiškas gyvenimo būdas reiškia ir sažiningumą. E, Turkija yra mūsų partnerė, mes norime palaikyti su ją draugiškus santykius, tačiau mūsų požiūriu jos dalyvavimas, buvimas pilna teisė ES nare nėra įmanomas. Mes taip pat e, patenkinti ir džiaugiamės komisijos pasiūlymais dėl, vis, dėl kūrybiškumo e, didinimo, kūrybiškumo skatinimo ekonomikoje ir kitose srityse. Ir čia e, skaitmeninė sritis yra labai svarbi. Kas mūsų frakcijai taip pat labai svarbu yra ir tai, kad e, Būtų puiku, jeigu ES dovanotų kiekvienam 18 metų sulaukusiam e, jaunam piliečiui e, biletą keliauti nemokamai e, Interrail ES traukiniais. Tai būtų puikus žestas, pademonstruojantis, kad jisai gali pažinti Europą, suteikiantis jam galimybę pažinti Europą labiau. Netrukus įvyks vadovų sutikimas Bratislavoje ir aš norėčiau pabrėžti, ir paprašyti, nustokite ginčytis, reikia baigti tą, politikuoti, reikia užbaigti tą pigų populizmą ir reikia pradėti dirbti rimtai Europos labui. Mėlyje kolegos, norėčiau pateikti vieną konkretų pavyzdį. Šios kadencijos metu ministrų taryba e, dalyvavo 148 aštuoniuose, e, balsavimuose dėl teisėkūros e, teisės aktų. E, Prancūzija vieną kartą susilaikė, Čekija ir Lenkija tik vieną kartą e, balsavo prieš, tai yra pasipriešino tarybos bendram sprendimui. O e, Italija niekuomet nebalsavo prieš, niekuomet nesusilaikė. Ir aš todėl norėčiau kreiptis į tarybą, prisimkite atsakomybę ir paaišk, pradėkite aiškinti piliečiams, e, kodėl dirbate, ką konkrečiai darote. Ir nustokite vadovautis populistiniais e, sumetimais. Politikai turi dėkti tuo, ką daro. Ir rodyti savo įsitikinimus, net jeigu jiems yra priešinamasi. Jūs žinote, kad mes šito galime pasimokyti iš šio žemynų jaunų žmonių, tai yra vadinamo interrail karta, jeigu galiu taip ją pavadinti, kurie, tai yra žmonės, kurie nori kovoti už šią Europą kiekvieną dieną. Ir aš, mėlyje kolegos, norėčiau visiems palinkėti, kad tą darytumėme kiekvieną dieną. Visi draugė, dėkoju. Ačiū socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Pitela. Prezidentė Juncker čia fatto un discorso di alto profilo. Pirmininkė. Pirmininkas Junkeris pasakė didingą kalbą. Jis atsakingai ir aiškiai kalbėjo apie tai, kas vyksta po Britų referendumo, jis kalbėjo apie tai, kad reikia atnaujinti investicijas, jis labai aiškiai kalbėjo apie ir atvirai apie lankstumą. Tačiau jis niekuomet nesakė žodžio taupimas ir aš labai džiaugiuosi ir dėkingas esu jam už tai. Jis labai aiškiai kalbėjo apie tai, kad reikia kovoti su mokesčių vengimu. Jis pasiūlė patikimą ateinančių 12 mėnesių veiklos programą, kuri bus labai svarbi mūsų piliečiams. Mes jį remsime lojaliai. Ir mūsų parama, aišku, priklausys nuo sugebėjimų įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kurie yra prisimti, kad mes būtumėme tie, kurie kūrėme kūrėjai, kaip jūs teisingai sakėte, ponė pirmininkė. Ir jūsų kalboje aš mačiau galimybių reaguoti. Po Britų referendumo girdėjome daug pareiškimų žmonių, kurie teigia, kad na dabar viskas, Europai atėjo galas, esame ant bedugnės krašto, Europos, nebeli, Europos nebeliks ir staiga tyla. Tyla, piliečiai, e, e, lyderiai panašu, kad elgesi kaip lunatikai. Tereza May po šio labai liūdno mums referendumo rezultato. Dabar jau praėjo trys mėnesiai ir Tereza Mei vis dar laiko Europą nežinioje. Tai yra kvaila. Ši komisija turi ekonominės pro programos viziją. Mums, socialistams, ji yra primtina, tačiau vis tiek žmonėms tai kelia tam, tikrus, tam tikrą atgrasą. Tų, kurie kalba apie taupimą, taupimo politiką, mes norime pasiūlyti, mes esame pažangi alternatyvi jėga ir mes žinome, kad išgyvename neįlinius laikus, turime dirbti kartu ir norime to, norime dirbti su visomis europinėmis jėgomis šiame parlamente, kad gal, parengtumėme rimtus pasiūlymus, kad atremtumėme nacionalizmą. Taip vadinama patriotinė demokra demokratija. Junkeris pozityviai reaguoja į mūsų prioritetus ir aš norėčiau juos pakartoti. Tvarus augimas, darbo vietų kūrimas, Europos demokratijos mobilizavimas - tai yra esminiai žodžiai mūsų, pagrindžiantys mūsų vertybės. Ir tai atitinka mūsų social, socialiniams principams. Tvarus augimas taip, investicijų planas mums reikia siekti rizikingesnių investicijų, bankų sąjunga, fiskaliniai pajėgumai, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, lankstumas. Apie tai mes esame daug kalbėję, kai aptarnėjame stabilumo augimo paktą, taip pat fiskalinių priemonių paketas, sanglaudos politika, juk tai yra Europos politikos kertinis akmuo, mes negalime jo sumenkinti ar prarasti jokių būdų. Mums reikalingas toks finansinis pagrindas, kuris galėtų atremti iššūkius, kurie mums tenka. Europa negali būti griežtų teisėjų. Pas, pažvelkime, kas vyksta Portugalijoje, Ispanijoje. Sankcijos, baudos. Europa turi suprasti, remti ir vienyti. Europa turi būti draugas ir bičiulis piliečiams. Turime apginti planetos gerovę. Žakas Deloras, didysis lyderis, sakė, kad reikia kovoti už, už ekonomiką ir Jūs kalbėjote apie tai, kad mokesčiai turi būti mokami ten, kur yra generuojamas pelnas. Neįtikėtina, kad žmonės Strasbūrė moka daugiau mokesčių negu tą daro Amerikos stambiosios korporacijos, juodasis mokestinių rojų sąrašas, griežtesnis Elkseno, griežtesnis Elksenos kodeksas, taip pat socialinė darbo atvarkė. Dėkoju, kad minėjote komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Mes Norime ne tik jaunimo garantijų, vaikų garantijų, norime kovoti su dempingu, o draugams populistams norėčiau pasakyti, įsiklausykite į tai, ką sakė Junkeris apie socialinį dempingą, nes socialinis dempingas egzistuoja Europos Sąjungoje ir mes turime kovoti kartu prieš tą socialinę neligybę. Galiausiai darbas be garantijų, Europos darbo draudimas migracijos politika. Frederika Mogherini nusipelnė būti realia ES užsienio reikalų ministre. Taip, bendra gynybos politika, puiku. Migra migracijos susitarimas su Afrika, taip, puiku, tai yra revoliuciniai sprendimai, ponė Junkeri. Puiku, ką sakėte dėl nelydimų nepilnamečių, humanitarinių koridorių, uh, bendradarbiavimas tarp atitinkamų tarnybų e, - Kroatija, Bulgarija, Graikija. Taip, pirmininkė, ši komisija turi pakankamai galių proto vesti e, Europą šiuo keliu, bet turime atsisakyti baimės, nes e, tokiu būdu bus dar blogiau. Nėra teisinga mums ir mūsų vaikams perduoti tą baimę. Mums reikia politinio intelekto ir didžiulės, didžiulės europinės širdies. Dėkoju. E EKR frakcijos vardu kalbės jos pirmininkas ponas Kamal. Well, thank you, Gianni. Labai ačiū. Šių metų birželio mėnesį Britai nusprendė palikti ES. But the voices of discontent Tačiau nepasitenkinimo balsas pasiekia ne vien tik tai Lamanš, Lamanšo sąsiurį. Daugelį šalių matosi įspėjamieji ženklai, jei jie ir toliau bus ignoruojami, tai nenustepkite, jei ir kiti išeis. EKR frakcija, kuriai aš vadovauju, turi narių iš 20 šalių. Visi jie nori, kad jų šalyse žmonės gyventų geriau. Mes bijome, kad Europos projektas praranda kryptį. Mes manome, kad reikia paspausti stabdžius, negalima ignoruoti įspėjimo ženklų. Šiandieną mes kalbame apie atsinaujinimą, bet iš tikrųjų kartuojama ta pati mantra. Daugiau kariuomenės integracijos, daugiau e, finansavimo, e, daugiau skolų, kad šiandienos žmonės patenkintų socialistus. Vis kalbama apie daugiau, daugiau, daugiau, tačiau e, kuo labiau stiprinate Europą, to baisiau yra piliečiams. E, kuo daugiau jūs kalbate apie integraciją, to baisiau yra nacionalistams. E, kuo labiau jūs ignoruojate skepticizmą, tuo daugiau galios yra suteikiama Le Pen ir kitiems. Aš žinau, kad daugelį mūsų gazdina, kad nėra atsižvelgiama į teisėtų žmonių interesus. Ir balsuotojai tiesiog yra stumiami į e, tuos kraštutinius populistus. Mes nekalbame apie kovą tarp kairiųjų ir dešiniųjų. Šios diskusijos turėtų vykti apie saugumą, apie darbo vietų kūrimą ir galimybių kūrimą mūsų šalims. EKR frakcija mano, kad mums būtinas didesnis bendradarbiavimas be didesnės centralizacijos. Europa gali veikti mažiau, e, bet geriau. Reikia viską apriboti ir supaprastinti pačią Europos Sąjungą. Europos Sąjunga e, turi būti lankstus tinklas, o ne stabilus blokas. Įvairovė yra Europos stiprybė, o dabar uh, E, tiesiog yra keliama tam grėsmė, kartojant mantrą apie harmonizaciją. E, reikia nepamiršti, kad mokesčių harmonizavimas e, nėra teisingas, kadangi įvairovė turi atsižvelgti į valstybių interesus. O dabar atrodo, kad kai kurios šalis yra teisėtesnės už kitas. Pavyzdžiui, Prancūzija lankščiai integruoja E, mokestinės taisyklės dėl to, kad ji yra e, Prancūzija. Ta patį matome ir su Merkel, ji ignoruoja emigracijos taisyklės. E, tuo tarpu komisija nusitaikiusi į tam tikras kitas šalis. Tai jeigu jau yra laužomos tos taisyklės, tai kodėl nesusitarti dėl tik kelių taisyklių, kuriams visi pritars. Tuomet ir sustiprinsime demokratiją tiek parlamente, tiek institucijose. Reikia nutraukti tą didžiąją koaliciją, e, kadangi sprendimus priima penki žmonės iš keturių šalių dviejose nedidelėse grupėse. Noriu Jums priminti, kad Europos parlamentas turi 751 e, narį iš aštuonių nedidelių frakcijų. Laikas gerbti kiekvieną iš jų. Mano frakcija ir žmonės iš 18 šalių, kurie ją išrinko, nori reaguoti tuos įspėjamosius ženklus ir pasirinkti kitą kryptį. Reikia prasmingų reformų. Reikia tokių reformų, pagal kurias nebus manoma, kad Europa turi atsakymus į visus klausimus. Reikia čia paremti verslą. Būtent dėl jo Europa yra didi. Reikia reformos, kuri leistų mums konkuruoti ir suteiktų daugiau galimybių mūsų piliečiams globaliame pasaulyje. liberalų frakcijų. Liberalų frakcijos vardu kalbėsis pirmininkas Pans Farhofštatas. So... Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu teisingai supratau iš paskutinio pasisakymo, nacionalizmo šaltinis ir populizmo šaltinis glūdi čia. Mes, mes esame nacionalizmo ir populizmo ištakos. Jeigu jūs ginate Europą, jeigu ginate europinę viziją, Jeigu ginate Europos civilizaciją, tai tada esate šiandieną kaltinamas, kad esate nacionalizmo ir protekcionizmo ištaka. Tai yra kvaila ir juokinga, mėly draugai, tai girdėti. Kvaila viena vertus, bet tai yra milžiniška problema kita vertus, nes vienu metu ponas Kamal visai teisingai pasakė, nacionalizmo, populizmo uh, suaktyvėjimas yra realybė, nes didelė dalis mūsų piliečių jau nemato Europos kaip sprendimo. Tas tiesa. Tiesa, tai, ką sakė ponas Weberis, jauni žmonės pasisako už Europą. Kita vertus, turime daug, daug žmonių, kurie jau nemato Europos kaip sprendimo. Ir štai čia ir yra reali krizė Europoje. Yra atotrukis tarp kartų, tarp jaunų žmonių, kurie tiki ateitimi, ateitimi, europinė ateitimi ir tų, kurie problematiškai tai vertina. Kodėl? Kodėl jie taip yra? Ta kito, kita dalis, kodėl ne jaunieji žmonės, o tie kiti, kodėl jie taip vertina Europą. Tai yra svarbus, svarbi problema, kurią reikia spręsti. Jiems tarsi atrodo, kad jie jau nebekontroliuoja savo gyvenimo. Ar to gyvenimo negali jiems sutvarkyti politikai, kurie, kuriuos jie išrinko nacionaliniuose ar europiniuose e, rinkimuose matome terorizmą, mokesčių vengimą, tarptautinius nusikaltimus, migrantus, Ir tie žmonės jaučiasi lyg nėra ginami, apsaugomi, jie priešingai mato konkurenciją, laisvą rinką, laisvą priekybą, kaip nesažningumo šaltinį, kaip neligybės šaltinį. Kai tuo tarpu aš manau, kad laisva priekyba, konkurencija yra naujų galimybių šaltinis, pažangos garantas. Ir štai tokia būtent šiandien yra pagrindinė Europos žemynų problema. Ir tokioje aplinkoje, kai yra atotrukis tarp kartų, kai žmonės jaučiasi, kad negali kontroliuoti savo gyvenimo ir nemano, kad politikai tą galės padaryti, kad galės jiems padėti ir išsklaidyti jų baimės. Taigi tokioje aplinkoje ir kyla nacionalizmas, populizmas ne tik Europoje. Suprantame tą, ponas Trump, Trump, Trump yra dar vienas pavyzdys. Uh, Jie turi savų nacionalistų, populistų, ponė Le Pen, Le Manchon. Aš net nematau čia jokio skirtumo tarp jų. Jie visi sako vieną dalyką. Jie įkvėpia tą neteisingą saugumo jausmą. Jie sako, kad užsitvėrę tvoromis išspręsime visas problemas kad galime tas problemas išstumti iš savo teritorijos. Ir tokiu būdu visos problemos išsispręs. Ir migracijos problema išsispręs, ir klimato kaitos problemos bus išspręstos. Visos problemos jos bus išspręstos tvorų ir sienų pagalba. Neteisinga, kaip galime klimato kaitą išstumti iš savo sienų. Permesti kitą tvoros pusę, kaip teroristus galime išstumti iš savo teritorijos Vietoj to reikalinga europinė politika, kaip pavyzdžiui spręsti mokesčių vengimo problemą. Ta mes galime padaryti tik tai supranacionalinės politikos dėka, supranacionalinių priemonių dėka. Tiesa, aš manau, kad ta aplinka, tas pyktis ir neužtikrintumas yra įtakojamas to atotrūkio, to atotrūkio, kur viena vertus pasaulis tampa vis labiau globalus. Kita vertus, demokratinė politika yra kuriama tik tai nacionaliniu vietos lygmeniu. Ir mano nuomonė tas disbalansas, dėl kurio ir kilo 2008 metais finansų krizė, nes rinkos buvo globalios, o mūsų politika nebuvo globali. Ir būtent čia mes ir išvelgiame Europos silpnasias puses, vertinant mūsų santykius su Erdoganu, Putinu ir panašiai. Taigi aš manau, kad jeigu mes norime realiai pozityviai sureaguoti į piliečių būkštavimus ir atgauti pasitikėjimą arba atgauti savo gyvenimo kontrolę, mes turime imtis europinių veiksmų ir priemonių, kuo galima greičiau. Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti nacionalinės demokratijos, tai reiškia, kad reikia ją papildyti. Ir taip pat mano vertinimu tai reiškia, kad Europa nėra šaltinis, tai yra atsvara laukiniai nekontroliuojamai globalizacijai. Ir mes turime atremti tą nacionalizmo vėžį, kuris yra įsišaknyjęs šiandieną. Taigi Mano nuomonė reikia atlikti teisingą analizę ir jūs tą analizę atlikote ir pateikėte konkrečius pasiūlymus. Trys yra esminiai. Pirmiausia, tai yra Europos gynybos sąjunga. Galiausiai, aš norėčiau pasakyti, ponė Junkeri, kad buvo, yra, e, yra pirmasis toks bandymas to siekti. Pirmąjį kartą toks bandymas buvo 54 metais 2003 metais vėlgi buvo antrasis bandymas tą padaryti, irgi nepavyko. Ir dabar labai džiaugiuosi ir Vengrijos ir Lenkijos vyriausybė tam jau pritarė, taigi padarykime tai, nes atvirai kalbant, amerikiečiai negali prisimti atsako, atsakomybės už mūsų kaiminystę, mes patys tą turime padaryti, patys turime tvarkyti savo kaiminystėje. Ir aišku, jeigu Trumpas bus išrinktas, tada aš neturiu jokių iliuzijų dėl jų geranoriškumo kažką daryti. Na ir galiausiai reikalinga gera euro zonos valdysena, tinkamas ekonomikos valdymas. Mes negalime daryti taip, kaip darėme likščioliai. Stabilumo augimo paktas, jūs sakote, reikia taikyti, tada Džianis sako, ne, nereikia taikyti to pakto nuostatų. O realybė yra ta, štai ką matome Prancūzijoje stabilumo ir augimo paktas nėra taikomas. O vokiečiai labai entuziastingai kalba apie šį paktą, bet irgi jo netaiko. Štai kokia šiandienos realybė yra, turime ją pakeisti ir aš jūs, ponė Junkeri, raginu įgyvendinti penkių pirmininkų pranešimą kartu su finansų ministrai, siekiant fiskalinių pajėgumų eurozonoje, konver siekiant konvergencijos tikslų, kiek, kuo galima greičiau. Nes šis mažas žaidimas su stabilumo augimo paktu negali būti tęsiamas, nes mes praras, prarasime bet, kokią, bet kokį pasitikėjimą. Ir galiausiai bendra migracijos ir prieglopšio politika turi būti įgyventa, kuo galima greičiau. Ar mes turime galimybių tą padaryti? Ar turime drąsos tą padaryti? Aš manau, kad aplinka tinkama, palanki, nes pažvelgime į Britanijos referendumą. Britanijos referendumas nėra įsipareigojimas. Aš tai vertinu kaip galimybę. Kodėl tai vertinu kaip galimybę? Todėl, kad Britanijos vyriausybė nori paversti breksitą sėkmės istoriją. Puiku, laitą jie daro, bet mes irgi turime prisimti savo atsakomybę. Mūsų atsakomybė yra Brexit istoriją paversti sėkmės istoriją Europai, Europos piliečiams. Ir tą padaryti įmanoma, įmanoma su, sumažinti mūsų institucijų kompleksiškumą, sudėtingumą. Ir galiausiai, ponė pirminkė, Brexitas nėra kokia tai bausmė. Tai nėra koks tai kerštas. Mano nuomonė, čia kalba eina apie racionalius santykius tarp Europos ir Britanijos ir galiausiai apie tai, ko mes norime ir kokios ES norime ateityje patys. Štai kokia yra esminė mintis. Ir aš e, noriu aiškiai pasakyti, ne, neužsimink, neužsimink, neužsimkime tą kolektyvinę de, depresiją, dabar, kurią dabar matome abiejose Lamanšo sąsirio pusėse. Tai yra galimybė ne nužudyti Europą, kaip jūs teigiate, bet atkurti ją iš naujo. Dėkoju. Prašau susėsti. Atsisėskite, aš mačiau jūs. Kad e, ponė Ferhofštatai parlamento narys Batten e, nuolat e, skundžiasi dėl to, kad jūs viršėjate jums skirtą laiką. Aš norėčiau jums užduoti klausimą. Jis norėtų užduoti jums klausimą. Aš turbūt suteiksiu jam šią galimybę šį kartą. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ferhofstadt, pirmiausia, noriu pasveikinti jūs ir jūsų paskirimą kaip darybininko su Britaniją parlamento vardu. Aš mėgstu jūsų pasisakymus, kadangi jūs visuomet kalbate logiškai. Aš manau, kad mes per referendumą girdėjome daug dalykų, kurie įvyks. Jūs žinote, kad tai bus, mes žinome, kad tai bus ir jūs tuo tikite. Ar jūs pritartumėte man, kad Britanija turi išeiti iš ES kaip įmanoma greičiau? 50 e, straipsnis yra nereikalingas ir ilgas procesas. Mums reikėtų veikti greitai tam, kad jūs galėtumėte daryti tai, ką jūs norite, mes galėtume daryti tai, ką mes norime ir jeigu galiu jums padėti tai gyvendinti, aš esu net perskaitęs vadovą, kaip tai padaryti, tai galėsiu ir jums įteikti, ar pritarėte tam. First of all, to thank the honorable Visų pirma, noriu padėkoti gerbiamam nariui už pasveikinimą, kad tapau darybininku, pirmą kartą girčiu tokią pagirą iš jūsų. Mano atsakymas taip. Pone Sulik, jūs norėjote dėl darbo tvarkos taisyklių pasisakyti. Taip, ačiū. Pone Šulc, norėjau paklausti, kaipgi su tuo laiku? Dažnai e, taip įvykdavo, kad e, praėjus penkioms ar dešimčiai sekundžių Jūs jau e, duodavote ženklą, kad reikia sustoti. Būtų puiku, jeigu jūs e, e, taikytumėte visam, visiems vienodus standartus. Pone Sulik, nežinau, kiek dažnai dalyvaujate plenariniuose posėčiuose. Aš dažniausiai ir kritikuojamas dėl to, kad nesil... ne, ne, ne, nepriboju to laiko. Tas pats pasakytina ir apie jūs, apie jūsų atveju kai kalba frakcijų pirmininkai, kaip pavyzdžiui ponas Weberis ar ponas e, e, Pitel ar ponas Farhofstadt, kurie atstovauja daugeliui parlamento narių, jiems reikia daugiau laiko negu įprastose diskusijose. Tai pasakytina apie visus frakcijų vadovus, e, kai jie kalba svarbiomis temomis. Dėl to aš skiriu dosniai laiko frakcijų vadovams pasakyti, kaip ir poniai Harms ir poniai Cimer praeitįje. Taigi suteikiu žodį poniai Cimer šį kartą. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū už tai, kad jūs jau paskelbėte, kad šiek tiek norite pro pirštus pažiūrėti į tą e, laiko reglamentą. Na tai nesusipratimas, sako pirmininkas. Gerai, apsispręskime. Ar kalbame apie status quo išlaikymą ir iš tų ES sustabarėjusių struktūrų išsaugojimą, ar vis dėlto kelia link naujų socialinių struktūrų. Tokį klausimą reikėtų užduoti savo. Mes manome, kad Europos rūmai turi būti iš esmės atnaujinti, o ne nuolat patruputėlį e, paremontuojami juose turi turėti galimybę piliečiai gyventi, e, turėti dami geras darbo vietas, e, gyvendami saugioje aplinkoje, turėdami visas socialinės garantijas, taip užtikrinant ateities perspektyvas tiek jauniems žmonėms, tiek ir žmonėms, kurie yra, e, gyvena be, be pastogės, kurie neturi jokių garantijų ir jokių, jokio pragyvenimo šaltinio. Mes nebetikime, kaip parlamente ar kur nors kitur yra nuolat e, švaistomasi pažadais, nes iki šiol niekas nepasakė aiškiai, kad likščiolinė ES koncepcija tai yra e, didžiausia dėmesį skirti konkurencingumui didinti pasaulinėme kontekste. Vis didesnę naštą reiškia mūsų piliečiams, kurie turi prisijimti mūsų skolas E, taip pat e, atsakyti už tos, tos biudžetų deficitus savo šalise, e, viešųjų, viešojo turto ir viešųjų paslaugų privatizavimo naštą. Jeigu šito nepakeisime, jeigu ES šis požiūris nesikeis, tuomet suksimės, būsime tame nuolatinėme užbartame rate ir nebegalėsime kalbėti apie geras darbo vietas, apie tolesnį, tolesnį e, sąlygų gerėjimą. Kaipgi mes norime e, pagaliau sumažinti jaunimo nedarbą, ką konkrečiai galime padaryti. Ir kai išduodamas klausimas kodėl augantis nacionalizmas reiškia ir valstybių narių norą labiau prisimti savo nacionalinę atsakomybę ir ginti savo nacionalinius interesus. Tuomet atsakymas yra tas, jog nes nacionalinės valstybės nebenori prisimti tos atsakomybės Europos lygmenių, nes tai joms ir reiškia pernelyg didelę naštą. Ir taip mes perleidžiame visas galias svertus e, populistams kurie daro destrukcinį darbą. Ir to negalime sauliaisti. Mano manimu, tai yra vienas didžiausių pavojų, kuris mums kyla. Ir me, kol, aš negirdėjau, ką, norime, ką turime padaryti, kad taip neįvyktų. Europa turi būti tikrai realiai demokratizuota. Komisijos mm, pasiūlymas, kad komisijos nariai dalyvautų demokratiniuose rinkimuose, visuotiniuose rinkimuose, nėra pakankamas. Uh, Komisija, žinoma, turi prisijimti atsakomybę, kalbant apie piliečių iniciatyvų e, įgyvendinimą. Viso šito neužtenka. Mums reikia galvoti apie demokratinio pamato e, paklojimą ir kaip tą padaryti. Mums reikia atsižvelgti į tai, ko piliečiai iš mūsų tikisi, ko jie nori. Uh, Mes turime konstatuoti, kad net ir jų prieš tai, jūs, prieš jūs dirbęs pirmininkas ponas Baroso prisidėjo prie to, kad e, daugelis piliečių savo atsako į klausimą, e, kas gyvaldo Europos Sąjungą. Taip, tai yra lobistai. Lobistai, kurie, kurie gina e, savo interesus. Žinoma, aš nenoriu jūsų e, išvadinti lobistais, aš tikiu tuo, ką jūs darote, tačiau darykite daugiau, kad piliečiai e, aktyviau dalyvautų ir būtų įtraukti į tuos sprendimų prieimimų procesus susijusius su ES. Daugelis e, atsakymų buvo pateikti kaip tam tikri šūkiai, penkis ar šešis kartus šiandieną. Į ką jūs kreipiatės? Mes turime kažką padaryti, jūs turite kažką padaryti ir taryba turi kažką daryti. Ar viskas pagerės dėl to, kad e, Brexit įvyko, ar dėl to, kad e, Junktinė karalystė išstos iš ES, ES taps geriau? Šiandieną jūs galėjote pasakyti, kad mes diskutuojame apie, ar diskutuosime toliau apie bendrus sprendimus, kaip mažinti nedarbą ir, e, ir kaip užtikrinti apsaugą nuo nedarbo atitinkamos, e, atitinkamos draudi, draudimo galimybės ir kitus panašius dalykus. Tik tai tokiais atvejais mes galėsime e, įsijungti į tą bendrą diskusiją ir priimti realius sprendimus. Ir taip pat norėčiau paprašyti, kad nustotumėte kairiuosius statyti vieną gretą su tais, kurie e, demonstruoja labai karingas pozicijas ir kraštutinės pozicijas. Tai yra neteisinga. Žaliųjų frakcijos vardu kalbės jos pirmininkė ponė Harms. Pone pirmininkė, ES piliečiai, mano frakcijoje. Nesvarbu, apie ką bediskutuotinumėme, ES su jos pasiekimais ir jos e, silpnybėmis, kurias mes vis labiau pažįstame, yra atsakas į nacionalizmą. Ir kadangi mes ES per 60 metų išmokome, kad e, savo interesus geriau apginsime, jei tą darysime drauge ir geriau apginsime savo vertybės drauge, rodo, jog ta ES mums yra atsakymas į e, visus sudėtingus klausimus šiais e, labai e, netikrais globalizacijos laikais. Pone Mogerini prašo ar reikalauja daugiau kompetencijų suteikti, daugiau gali suteikti Bruseliui, tačiau tam reikia laiko. Aš esu stikinusi, kad mes neturėtumėme pradėti diskutuoti apie e, disk, institucijų pakeitimus. Mums reikia visų pirma atgauti pasitikėjimą, e, politinį pasitikėjimą, pasitikėjimą ne tik Europos e Sąjunga, bet ir tą pluraliają, liberaliają visuomenę, kadangi ji ypatingai, jai ypatingai didelis iššūkis kyla pastaraisiais metais. Kurgi mes norime daugiau veiksmų, kad mūsų piliečiai vėl mumis imtų pasitikėti, vėl imtų pasitikėti bendru Europos keliu. Praėjusiais metais matėme, kaip nedidelė žmonių dalis, žmonių iš įvairių pasaulio regionų plūstančių pas mus, um, kai, kokia jų situacija. Ir mm, tik labai nedidelė tų žmonių dalis pateko į ES. Ir nuo tol, nuo to momento ES politika labai polarizavosi ir tas polarizavimas vis labiau stiprėja. Aš ir toliau, kaip ir visa mano frakcija, esu įsitikinusi, kad valstybės turi prisimti savo tarptautinius įsipareigojimus, priimti pabėgėlius ir ta, e, ta, ta atsakomybė, turi neužmiršti tos atsakomybės. Žvelgiant į Afriką ar Siriją, jeigu melščiausi, jeigu aš melščiausi, būčiau praktikuojanti katalikė, aš melščiausi, kad, tas, kad baigtųsi karai tose šalise. Ir, e, tačiau, kadangi tai dar nėra e, realybė, mes turime kažką daryti, ieškoti kažkokių sprendimų, kaip tiem žmonėms padėti. Mums reikia bendros politikos Afrikos požiūrių, kurios dar nėra. Neturime um, bendros e, prieglopščio politikos, kuri veiktų, kuri būtų efektyvi. Ir panašu, kad e, tokių prie, pabėgėlių srautų, to pabėgėlių plūdimo mes neišvengsime artimiausiais metais ir tie srautai tik dar labiau išauks. Mums reikia solidarių atsakymų ir solidarios reakcijos į kitų žmonių nelaimės. Kad ES dėja ir savo viduje nėra solidari. E, Čia yra didžiulis atotrukis tarp turtingųjų ir vargšų. Susidaro įspūdis, kad mes gelbstime savo bankus, tačiau mūsų mokyklos ir e, ligoninės daugelį ES regionų e, skursta. Vis dar yra didžiulis teroro, terorizmo pavojus, yra daugybė e, netikrumo šaltinių, kurie mums kelia baimę. Ir žvelgiant į Bratislavos vadovų sustikimą, Noriu pasakyti, kad mums nepavyks su tais iššūkiais susidoroti vieniems. Be vyriausybių indėlio valstybėse narėse e, su tais iššūkiais nesusidorosime. Investicijų planas, kurį jūs, ponė Junkerį, minėjote, yra geras dalykas, tačiau jo yra per maža. Jaunimo nedarbas, jo reikia domėtis, tačiau E, į, į tą nedarbą reaguoti ir jo problemas spręsti vien tik tai, kalbant apie e, jaunimo galimybės keliauti geležinkeliu laisvai, nėra pakankamas atsakas. Stabilumo ir augimo paktas yra labai svarbus ir svarbu jį sėti ir su nedarba, jaunimo nedarbo e, klausimais klimato sąjunga taip pat yra labai svarbus e, projektas. Mes turėtumėme Paryžiaus susitarimą ne tik tai greitai ratifikuoti ir jį užmiršti, bet reikia galvoti apie realius sprendimus, kad daugelie valstybių narių pagaliau būtų e, sukurta tokia ekonominė dinamika, kuri e, padėtų visai ES. Tačiau apie tai reikia labai nuosekliai mąstyti. Žalieji visuomet e, pabrėžė ES pasiekimus vartotojų apsaugos, duomenų apsaugos, e, klimato apsaugos rytise. Tačiau mes tikimės ir, ponė Junkeri, jūs ir jūsų komisija turi labai rimtai tai atsižvelgti. Tai yra, mes turime e, derantis dėl TTIP ir panašių kitų stambių projektų neužmiršti, kad ko iš jūsų tikisi piliečiai. Ir mes turime būti labai atsakingi, kai daromės dėl tokių svarbių dalykų. Priešingų atveju bevil, visiškai galutinai prarasime mūsų piliečių pasitikėjimą mumis. Dėkoju. FDD frakcijos vardu, ponas Ferač. The... Dėkoju. Tai yra tokia menintinė tradicija ir ją pradėjo jūsų pradininkas Baroso. Aš manau, kad visi e, galės e, pasveikinti pono Baroso su jo gerai apmokamu darbu Goldman Sachs. Argi tai nenuostabu? Junkeri, kad ir kas nutiktų, aš esu tikras, kad vyresniai broliai jumis pasirūpins. Aš klausiausi to, ką jūs sakėte šį rytą ir galiu pasakyti, kad man džiugu, jog mes balsavome už išėjimą. Akivaizdu, kad iš breksito niekas nepasimokys. Tai yra toks įprastas scenarijus. Dar daugiau Europos. Aš e, manau, kad šiuo atveju kalbame apie europietišką armiją, apie bendrą gynybą ir jau parlamente pasigirsta balsų, kad jav mūsų neapsaugos, mes privalome būti savarankiški, turėti savo karinę struktūrą. Aš e, manau, kad toks e, taikos projektas keistai skamba tokių pavojingų žingsnių kontekste. Aš matau, kad ta tendencija nebus nutraukta e, daugybė rytų šalių pasipriešina Merkel e, politikai ir tikiu, kad jų sulaukia dar daugybė referendumų. O kalbant apie Brexitą, tai greičiausiai jūs esate teisūs, kad šiek tiek kritikuojate Britanijos vyriausybę. Aš manau, kad jie tikrai e, turėtų imtis veiksmų, bet tiesa ta, kad es juda į priekį ir jūs jau paskyrėte skirybų advokatus. Mes parlamento vardu turime Ferhofštatą, kuris e, svardu dėrėsis dėl breksito. E, pagalvokime apie šį pastatą kaip šventovę, tai tada Ferhofštatas yra vyskupas fanatikas. Tiesą sakant, čia yra tik tai vienas tikras nacionalistas, tai jūs, kadangi jūs norite vėliavų, armijų, e, jūs esate ES nacionalistas. Aš manau, kad šis paskirimas yra karo paskelbimas ir tai neleis užtikrinti protingų dėrybų. Jeigu jūs ir toliau laikysitės dogmos, jeigu kalbėsite apie tą abipusį abipusius tarifus, apie laisvą judėjimą, tai tuomet jūs pasieksite to, kad iš vis nebus jokio susitarimo, nebus susitarimo pagal PPO aspektus ir aš turiu pasakyti, kad dabartinis sustarimas yra kur kas brankesnis. Tūkstančiai Vokietijos automobilių pramonės darbuotojų ir Prancūzijos vindarių mato, kad tai yra labai blogos žinios, kadangi būtent mes esame viena iš svarbiausių jiems rinkų. Aš noriu pasakyti, kad ko mums iš tikrųjų reikia, tai protingo požiūrio blaivaus proto. Šis parlamentas privalo pripažinti, kad padarė klaidą ir reikia rasti, ką nors, kas nori, kad Junktinė karalystė vadovautų šiams daryboms. Ačiū. Das Wort hat jetzt äh Dabar žodį suteikiu ENF frakcijos vardu kalbėti poniai Lepen. Kągi, ponė Junkeri, labai retai mes girdime tokių kalbų, kur nėra jokių vizijų. Čia susidarė įspūdis, kad dalyvaujame ES laidotuvėse ir sakoma laidotuvių kalba. Tačiau jūs buvote, jūs save pristatėte kaip e, kovotoją, kovojantį prieš mokesčių vengimą. Bet, na, realiai mes nieko nei matėme, nei išgirdome jokių, kas, nieko, kas galėtų įkvėpti kokią tai viltį žmonėms. Pone Weberi, Weberi norėčiau pasakyti, kad jis e, skaito spaudą, žurnalus ir taip įsitikina ir susidaro įspūdį apie tai, ką mano žmonės. Neskaitykite tų žurnalų, ponė Weberi. Mano šalyje, Prancūzijoje, matome, kad mano partija, kuriai aš vadovauju, yra viena populiariausių tarp jaunųjų žmonių. Ir Britanija įrodė, kad yra įmanoma išstoti iš ES ir tą padaryti savo naudai iš tiesų tie, katas, tos katastrofiškos e, vizijos buvo tik tai melas. Jūs tikėjote, kad e, tai bus pasitikėjimo šokas. Jūs norėtumėte, kad e, mus iškiltų, mus Didžiąją Britaniją ištiktų apokalipsė, bet taip neatsitiko. Tačiau nesvarbu, kokia būtų problema ar aplinkybės, vis tiek jūs sakote, reikia daugiau Europos ar būtų migracijos, žemės ūkio, ar ekonominė krizė, jūs tikitės, kad Europa mus apgins. Bet ar ta Europa mus gina, aš čia dedu kabutes, niekas jau tuo netiki, niekas netiki, kad bus kažkokia tai pasiūlyta stebuklinga formulė. Jūs su savo Šengeno e, zona leidžiate klestėti nusikaltėliams. Ir jūs tik tai skatinate islamizmą, terorizmą. Tai kodėl Europa mūsų neapgina? Jūs kalbėjote apie saugumą, kalbėjote apie ekonominę krizę pietų Europoje, kalbėjote, kad reikia gelbėti eurą, jūs kalbėjote ekonominį augimą, tačiau matote, kad yra daug įmonių, kurios bankrutuoja, yra daug nedarbo. Kodėl Europa mūsų neapgina? Jūs kalbėjote, kad reikia daugiau Europos ir ignoruojate žmonių norą. Pone Junkeri, jūs tas Didžiosios Britanijos referendumas įvyko ir nuo ko jūs mus ginate, nuo demokratijos, nuo laisvės. Jūs kalbėjote, kad tai Europa yra ateities projektas tačiau galiausiai palikite ramybėje nacionalinės valstybės, leiskite joms bendradarbiauti tarpusėje taip, kaip jos nori, kur kas te geriau padaryti be Briuselio. Ir būkite daugiau demokratiškas ir leiskite žmonėms patiems apsispręsti dėl savo likimo. Frau Abgeordnete Le Pen. Pone Le Pen, Ponas Coburn norėtų užduoti Jums klausimą. Prašom. Ar sutinkate? Le Pen. Pone Le Pen, ar Jūs reikalausite Frexito artimiausioje ateityje ir ar sieksite to savo prezidentinėje kampanijoje? Aš labai gerbiu demokratiją ir aš manau, kad referendumas yra geriausias metodas. Aš jau ketverius metus teigiu, kad surenksiu referendumą tam, kad prancūzijos žmonės galėtų tarti ir savo žodį dėl e, prancūzijos išstojimo iš ES. Dabar žodis teikiu poniai Dots, neprisijungusių parlamento narių vardu. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Junktinės karalystės gyventojai birželio 23 priemė demokratinį sprendimą, todėl Junktinė karalystė ir ES turi rasti naujus abipusiškai naudingus ryšius. Reikia rūpintis prekybos saugumo ir klėstėjimo aspektais. Tai yra naudinga ne tik tai Junktiniai karalystiai, bet ir ES. Mes esame penkta didžiausia pasaulio ekonomika. Mes esame didžiausia rinka, kuri importuoja Vokietijos automobilius ir suvartojame labai daug Prancūzijos ūkio produktų. Dabar mes turime rasti naują būdą bendradarbiauti. Tai bus naudinga visiems. Jungtinė karalystė yra puikiai tauta, ji yra pati viena sugebės klėstėti, bet Europa yra jos sąjungininkė, todėl neleiskime įsigalėti kumščių kovai. Manau, kad šis išėjimas yra e, Airijai ir Junktiniai karalystiai sukelia daug galimybių. Aš manau, kad mūsų siena taps išorinę ES sieną, tačiau tai nereiškia, kad mes atmesime pažangą, kuri buvo pasiekta. Per ateinančius keliarius metus Šiaurės Airija e, dirbs ir su Europą, ir su pasauliu. Tai yra puikus regionas, kur nugalėjo taika ir demokratija, o ne teroras ir konfliktai. Frau Kollegin Dotz, der Abgeordnete Tenok parlamento narys Tenok norėtų užduoti Jums klausimą, ponė Dots. Uh, Šiaurės Airija labai pratingai e, balsavo likti, e, bet e, likusi šalies dalis to nepadarė. Jūs jau kalbėjote apie sieną prie Šiaurės Airijos ir jūs manote, kad tai bus puikia galimybė. Tai man įdomu, kaip tai bus galimybė, jeigu tai trukdys laisvam žmonių judėjimui ir prekių judėjimui tarp Šiaurės Airijos ir kitų. Argi jums neatrodo, kad tai iš tiesų yra labai neigiamas aspektas? Dėkoju už jūsų klausimą. Šiaurės Airija iš tiesų balsavo už pasilikimą ES, e, tačiau ji yra Junktinės karalystės dalis, o visa Junktinė karalystė balsavo už išėjimą iš ES. Aš žaviuosi e, mano e, šalies žmonių priimtų sprendimu. Šiaurės Airijoje situacija yra tokia. Šiaurės Airija bus vienintelė, kuri neturi jokios sienos su kitomis ES šalimis ir vien tai sukeltų iššūkį. Aš manau, kad mes galime užtikrinti laisvą judėjimą, nes tai buvo dar prieš prisijungimą prie ES. Aš manau, kad mes galėsime valdyti tą sieną. Ačiū, poniai Dots. Dabar tarybos vardu kalbės ministras Korčiok. Danke, Herr Präsident, honorable members. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Paprastai aš iš šios vietos pasisakau atstovaudamas tarybai. Kaip žinia, jūs tikriausiai suprantate, kad šiandieną negalėsiu to padaryti, nes visas darbas, remiantis tuo, ką išdėstė ponas Junkeris, kas yra planuojama komisijai kitiems metams, visa tai mūsų dar laukia. Ir aš tikiuosi, kad uh, Pirmininkaujančios Slovakijos vardu galiu padėkoti jam už tai, kad pasiūlė pozityvę darbo tvarkę. Labai džiaugiuosi galėdama atstovauti, galėdamas atstovauti slo, pirmininkaujančiai Slovakijai šiuo momentu, kuomet ponas Junkeris pristatė pranešimą dėl ES padėties ir aš galiu jūs Tik tai patikinti, kad pirmininkaujantį valstybę supranta, kad reikia elgtis e, skubiai, greitai, atremiant visus iššūkius, kurie mūsų laukia. Mes visi žinome, kokie jie yra. Aš nenorėčiau jų net ir minėti, jie yra akivaizdus, bet e, norėčiau pasakyti, kad jeigu yra vienas iššūkis, kurį reikia įveikti nedelsiant, tai yra ne, neužtikrintumas. Ir aš tikiuosi, kad ES bus pirm, nebus pirmoji, kuri taps populizmo auka ir aš sutinku su ponu Junkeriu, kad e, populizmas nesprendžia problemų, bet jas kūrė. Ir dar išklausęs e, pirmininko Junkerio norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantį Slovakiją tik dar kartą suprato, kad esame pasirinkę teisingus principus, kurių pagrindų sukūrėme savo prioritetus, mes norime pasiekti apčiuopiamų rezultatų, norime susitelkti ties tai, kas rūpi piliečiams ir norime užkisti kelią susiskaldimui. Ir Dar vienas dalykas, norėčiau pasakyti, kad daug kas minėjo įvyksantį valstybių vyriausybių vadovų susitikimą Bratislavoje. Penktadienį jis įvyks. Kokia pirminė šio susitikimo mintis, ji labai paprasta. Valstybių vyriausybių vadovai susitiko birželio mėnesį po Junktinės karalystės referendumo ir jie sutarė, kad reikia atvirų sąžiningų diskusijų apie ES padėtį, apie tai, kaip surasti reikiamą atsaką, reaguojant į tai, kas vyko Junktinėje karalystėje. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad tos diskusijos tikrai, jose bus išsakyta skirtingų nuomonių, bet mes neturime to bijoti ir aš manau, kad jau seniai turėjo vykti tokios diskusijos valstybių vyriausybių vadovų lygmenių ir jeigu mes sieksime bendro tikslo, surasti bendrą pagrindą, mūsų veiksmams ateityje, tai aš manau, kad bus, tai bus Bratislavos sutikimo pridėtinė vertė. Taip pat mes pradėsime tą apmąstymų procesą, kuris vyks vėliau per ateinančius šešis mėnesius. E, minėsime 60-ąją Romos sutarties jubiliejų ir aš manau, kad galiu paminėti tris sritis, ties kuriomis e, susitelksime valstybių vyriausybių vadovų lygmenių. Pirmiausia, migracija. Dėkoju, kad ponas Junkeris minėjo tai ir kreipėsi į Slovakiją su prašymu parengti sprendimus, kurie galėtų mums leisti įveikti tą nenorą priimti pabėgėlius. Ir aš taip pat manau, kad svarbu yra sukurti ir tą koncepciją, savoką, kai visi gali dalyvauti tame solidarumo projekte. Galiausiai vidaus saugumas, išorės saugumas, be jokios abejonės, tai irgi bus labai svarbus klausimas ir galiausiai mes norėsime be jokios abejonės geriau kalbėti apie ES, daugiau apie tai kalbėti, teisingai apie tai sakė ir ponas Junkeris. Ir norint, kad pirmininkantį Slovakiją pasiektų apčiopiamų rezultatų, įgyvendintų kuo galima daugiau planų, tam reikalingas tarp institucinio susitarimo įgyvendinimas. Tai yra pirmasis dalykas, kurį mes kartu su komisija, kurio, kur, kurios sieksime kartu su komisija, kai šiandieną ministrų pirmininkui Fica yra perduotas atitinkamas raštas ir aš tikiuosi, kad mes galėsime parengti bendrą deklaraciją su parlamentu ir komisija dėl teisėkuros prioritetų. Pone pirmininkė, man teko šiandien didelė garbė dalyvauti šiuose diskusijose. Dėkoju už dėmesį. E Dabar EPP frakcijos vardu kalbės ponas Roil. Pane pirmininkė, pirmiausia dėkoju už tai, kad komisijos pirmininkas privertė mus pamastyti apie Europos projekto pagrindus. Ir konkrečiai išvardinio pri... sunkumus, kur, su kuriais mes šiandieną susidurėme. Ir projektai, kuriuos, kurie buvo paminėti, pademonstravo, kad mes galime kažką pakeisti. Ir prieš populizmą mes galime kovoti tik tai e, didindami pasitikėjimą mumis. Pirmiausia, kaip e, įrodant, kad e, laikomės mes savo pačių susikurtų taisyklių. Dėl to, kolegos iš socialistų frakcijos, mes turime dėl stabilumo pakto taip pat laikytis nusistatytų taisyklių, o ne jas nuolat keisti. Ir taip pat laikytis to, dėl ko susitarėma kiekvieną dieną ir kas yra vadinama taisyklėmis. Antras sprendimas tai yra neplaukti kartu su populistais toje pačioje srovėje, o jiems priešintis. TTIP, CITA ir kiti susitairimai ar mes pasiduosime e, kažkokioms tai e, destruktyvioms e, nuotaikoms, ar vis dėlto pademonstruosime savo tvirtumą. E, dėrėdamėsi ir priimdami sprendimus. Ir taip pat mes turime imtis labai konkrečių ir praktiškų sprendimų. Kaip atsakome į, pavyzdžiui, koks yra mūsų atsakas į saugumo problemas arba duomenų, apsaugo, duomenų keit, keitimasis duomenimis, kaip yra su e, emigracijos klausimai, su sienų apsauga. Manau, kaip buvo teisingai pasakyta, reikia konkrečių žingsnių o ne nuolat e, tuos, tas problemas aprašinėti, bet niekaip jų nespręsti. Ir tie, kas nori augimo, jie turi ne tik tai ieškoti pinigų, bet ir sudaryti sąlygas įmonėms e, veikti. Ir visur Europoje dar reikia labai daug ką nuveikti šiuo klausimu. Mažiau taisyklių, e, tačiau tos taisyklės turi būti kokybiškesnės. Dėkoju. Pone Rodrygės, socialistų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, Europa turi būti skirta Europos piliečiams, tam, kad jie galėtų valdyti savo gyvenimus globaliame pasaulyje. Tam mums reikia veiksmų plano, kuriame būtų numatyti geresni europiniai sprendimai. Jūs čia atnešėte savo indėlį. Tačiau Europos parlamentas privalo priimti labai aiškę poziciją Mes norėtume, kad Europos Sąjungos taryba per Bratislavos susitikimą nuspręstų svarbius dalykus, tačiau turime nepamiršti socialinio ramščio. Būtina garantuoti, kad visi Europos piliečiai galėtų uh, vadovautis tais pačiais socialiniais standartais, kad būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos ir socialinė apsauga. Šis e, socialinis ramstis turi būti grįstas stipriamis priemonėmis. Mes e, tikime, kad Europos Sąjunga e, dar kartą turi tapti ekonominę ir socialinę konvergenciją. Mes turime sanklaudos politiką, privalome įvykdyti pagal ją numatytus veikslus ir tą patį, manau, apie ekonominę ir pinigų sąjungą. Dėkoju dabar EKR vardu, ponė Trebesys. Da. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė Junkeri. Nenorėčiau būti nemandagi ar įžuli, tačiau noriu pasakyti, kad jūs esate senyvas, e, jūs pavargęs nusidirbęs ir e, jūs esate, vadovaujate šitai ES, kuri žlunga ir jūs vėl kartojate tas pačias frazes. Deja, iš jūsų nieko negalime daugiau tikėtis, kaip tik tai e, tas vargi, varginant, to varginančio bandymo tvarkytis e, su reikalais, kuriuos jūs čia suminėjote. Aš matau, kad Europa yra tikrai sudėtingoje krizėje, kaip euro krizė taip pat turėjome, kurie turėjo didžiulių e, labai neigiamų padarinių. Taip pat turime migracijos krizę, brexit, terorizmą, jaunimo nedarbo krizę. Europa neranda jokių patenkinamų atsakų į tas problemas. Jūs sakote, kad norite geriau paaiškinti politikams, nereikia jos aiškinti, jums reikia tą politiką vykdyti. Europa turi e, reformuotis iš esmės, jeigu norime, kad ši Europos Sąjunga ateityje nežlugtų, jeigu mes norime savo vaikams ateityje e, padėti išspręsti tos klausimus, tas problemas, kurios kils ateityje. Aš manau, kad. E, aš manau, kad būtų buvę puiku, jeigu būtumėm galėję balsuoti dėl to, kas e, e, vadovaus dėryboms e, dėl Brexit. Deja, buvo priimtas sprendimas tą daryti ponui Ferhofštatui ir tai yra gaila. Aš manau, kad jungtiniai karalystiai tai, ką, tai ko jinai pasiekė, jai išstojus iš ES, jai bus tik tai daug geriau. Dėkoju. Ponas Ferreira. Obrigado, prezident, senor Juncker. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Junkerė, vakar Business Europe, Europos e, darbdavių sąjunga, pateikė savo e, pasiūlymus dėl Pratislavos e, vadovų sustikimo. Ten yra teikiama reikalavimų dėl stambiojo Europos kapitalo įmonių. Ir jūs savo kalboje apie tai kalbėjote. ES institucijos gina būtent tokių struktūrų interesus, o žmonės tam ima priešintis. Jie nori apginti savo darbo vietas, savo uždarbius, nori solidarumo e, ir solidarizuojasi prieš e, bet kokį spaudimą ir šantažą. Europa išgelbėti reikia, kiek manoma, greičiau, reikia ją apsaugoti, tačiau e, reikia neužmiršti, kad tai yra Europa, kurioje gyvena darbuotojai, tai yra e, darbuotojai, kurie yra ta didžiausia gale ir didžiausia vertybė, kurią turi Europa ir reikia jų neužmiršti. Dėkuoju. Dabar ponas Juhton. Uh, e Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga nėra tobula, pirmininkas Junkeris uh, tai supranta, bet aš sveikinu kai kurias jo iniciatyvas, kurias jis minėjo, kad būtų galima temti iššūkius tokius kaip darbo vietų kūrimo, sujungiamumo, socialinio teisingumo srityse. Pirmininkas Junkeris taip pat sakė, kad ES turi suteikti daugiau galių piliečiams ir įtvirtinti solidarumą. Škotijos žmonės birželio mėnesį balsavo už tai, kad liktų ES ir konstruktyviai toliau spręs siekiant kolektyvinių sprendimų. Dabar Škotijoje imamasi pastangų, kad būtų surandama būdų, kaip apginti Škotijos poziciją, ypatingai kalbant apie prieigą prie bendrosios rinkos. Škotijos vyriausybė daug dirba, kad įtikintų Junktinės karalystės vyriausybę pripažinti jų demokratinę, e, tai yra Škotijos žmonių demokratinę valią ir kad įtrauktų, dėrybinę, įtrauktų tai dėrybinę savo poziciją. Aš tikiuosi, kad komisija, taryba ir šis parlamentas atvirai ir atvirai ir sąžininkai bandys atspindėti Škotijos žmonių valią. Tai ir reiškia solidarumą. Ferrara. Ačiū dabar, ponia Ferrara. Nu- Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Junkeriu, jūs teigiate, kad nepakanka Europos, nepakanka sąjungos, na ir šiandieną mes dar labiau tuo, band, dar labiau tuo bandote mus įtikinti, kalbate apie Europos solidarumą, sprendžiant visus piliečiams rūpimus klausimus. Tačiau panašu, kad dabar Europa yra nutolusi nuo žmonių ir politika veiksminga, kai reikia gelbėti bankus, bet nėra veiksminga, kai reikia spręsti pabėgėlių krizę ar užtikrinti tokią ekonominę aplinką, kuri būtų tinkama. Yra technokratų, lobistų, kurie būtent ir kūrė tą ateities politiką, jie primeta taupimo politiką, mažina suverenumą ir greuna tai, ką, kas buvo sukurta gerbuvios srityje ir taip pat darbo rinkos taisyklės yra iškaipamos, sukuriamas socialinis disbalansas, socialinė, ekonominė, dabartinės ir būsimų kartų padėtis nėra Europos projekto išdava. Dėl to ES piliečiai ir sako ne Europos projektui. Ponas Alvinė, NE frakcijos vardu. Čia visiškas farsas. 3000 žmonių nuskendo Viduržėmio jūroje, kai kalbame apie taikos Europą, galybė bedarbių. Europos bičiuliai, populistai, nacionalistai Aš manau, kad čia reikalingas geras gydytojas pirmiausia. Paprastai normalus žmogus mano, kad didžiausia rizika kelia islamo terorizmas. Jūs jį finansuojate, jam padedate. Su, takie, su to kiekvienu laivu, kuris atplaukia į Europą. Ir galiausiai tie milijonai nusėda islamo teroristų kišenėse. O veiksmai prieš, nukreipti prieš Rusiją, tai milijonus eurų kainuoja ir tūkstančius darbo vietų dėl to aukojame. Pinigai skiriami Turkijai, ką jį duoda mainais, nieko. Jūs maitinate populistų įtūžį. Išrinktos vyriausybės, Vengrijos, Lenkijos vyriausybės, iš jų atimate nu, e, galimybę veikti. Ir galiausiai jūs kalbate apie eurą, Aš manau, kad čia, tikiuosi, kad čia paskutinė jūsų kalba šiame plenarnių, šioje plenarnių posėdžių salėje, nes piliečiai negali daugiau to pakelti. Frakcionsloza apgaunitis. Dabar kalbės ponas Zonebon. Ačiū, vadovė. ES pasikeitė, kai pradėjau čia dirbti, norėjau kovoti už stiprią. Uh, valstybę, už stiprią Europą, brandolinę Europą, kuri turėtų 27 e, palidovinės valstybės. Ir dabar, po to, kai vyko Brexit, e, ir e, airiai taip pat nori parodyti jai duris. Panašu, kad mes čia jau kalbame apie koncernų, o ne piliečių Europą. Dėl to kreipiuosi į Airijos vyriausybę Gerbiamasis Airijos prezidente, jeigu dar tikite, kad vis dar manote, kad Apple e, sukurs daugiau darbo vietų, galite tą užmiršti. Apple Apple sukurs tik vieną darbo vietą. Ir 13 e, milijardų eurų, e, kuriuos būtų galima e, panaudoti perkant daugybę iPhone, iPhone telefonų, aišku, yra puikus dalykas. Ir tai galėtų būti puikus sandoris abiems pusėms, tačiau taip neįvyks. Ir aš norėčiau pona komisijos narį Oettingerį e, pabandyti įsijungti į, ir pasinaudoti Vokietijos e, e, telefonų tinklų naudojamomis paslaugomis. Jūs matysite, kad tai yra kokios prastos tos paslaugos. Rede. Auch, dass Sie mich als Ihren Chef anerkennen, ehrt mich. Dėkoju. Labai džiaugiuosi, kad Jūs mane pripažįstate kaip vadovą. Džiaugiuosi tikrai ir jaučiuosi pagerbtas. Ponas Levandovski. Labai ačiū. Šiandieną mes nepamatėme įprasto optimizmo kalboje, kurioje buvo kalbama apie ES padėtį, kadangi dabar aplinkybės yra netinkamos tam, kad būtų galima švęsti jubiliejus sutarčių. Kyla labai daug nerimo dėl e, populistų, dėl e, ksenofobijos. Būtent e, tai yra tos temos, apie kurias mes dabar kalbame, tai nustato ir mūsų diskusijų pobūdį. Kila daugybė grėsmių, kurios dabar dėja yra sumaišomos su, su migracija ir atvirų durų politika. Ponas Faražas buvo vienintelis toks lyderis, tačiau matome, kad dabar atsirado labai daug faradžių skirtingose Europos šalise. Mes kalbame apie saugumą, apie išorės ir vidaus dimenciją, vidaus rinką, sienas ir panašiai. Tai mums kylantis iššūkiai, su kuriais turime susidoroti. Ne, nacionalinės valstybės turėtų būti atsakingos už e, saugumą. Jeigu taip mąstysime, tai pralaimėsime kovą. E, Bratislavos viršūnių susitikimo darbotvarkė yra labai gera. Mes negalime susitelkti į skirtumus, privalome ieškoti bendrų vardiklių. Ir tai negali būti patys mažiausi vardikliai. Dėkoju. Ačiū, ponia Levandovski. Ponas Jurek norėtų užduoti Jums klausimą. Prašau. Jūs kalbėjote apie Junkerio kalbą Bet jis nekalbėjo apie šeimą ir jos teisės. Dabar šeimai kyla krizė, kyla demografinė krizė ir tai yra susiję su e, migracijos krize. Jūs esate populistas, o ne mes. Kodėl jūs bijote kalbėti apie šeimą? Todėl, kad tai apima atsakomybę? Ponas Junkeris pats pasirinko, kokią kalbą sakys. Aš manau, kad ji buvo tinkama. Tai buvo tinkamas atsakas į šiandienos situaciją. Pana Stanišev, socialistų frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Junkeri, jums tenka sudėtinga misija vadovauti komisijai laikais, kai e, neįm, atrodo neįmanomai dalykai tampa įmanomi ir galim, ga, jie gali įvykti. Ir Brexit gerokai e, pažeidžia solidarumą. E, tai yra vienas iš simptomų E, to, tos tų neįmanomų dalykų galimų tapti įmanomais. Taip, dabar mums reikia kovoti su tai, tokių reiškinių priežastimis. Po Baroso komisijos e, socialinė Europa tapo e, biudžeto karpimo ir griežto taupimo auka politikos auka. Ir jūs pažadėjote prieš metus, kad tai pakeisite. Jūs sakėte, kad Europa turi turėti e, socialinius e, trigubo, trijų A standartus. Tačiau taip neįvyko. Ir tai, ko mes tikėmės iš jūsų ir komisijos, yra tai, kad jūs turėsite aišku veiksmų planą, kuris sukurtų balansą e, tarp ekonominės naudos, ekonominio atsigavimo ir socialinių standartų įtvirtinimo. Aš tikiuosi, kad jūs rimtai e, imsite spręsti ir jaunimo e, problemas Europoje. Mūsų e, politinė šeima siūlė labai aiškias jaunimui skirtas, labai aišku jaunimui skirtą planą E, į kurį įtrauktas jų, jų švietimo, e, vaikų e, priežiūros, užimtumo didinimo ir kitos priemonės. Jeigu jūs neįsijimsite spręsti šių problemų, tuomet Europai iškils didelė grėsmė, jinai tikrai negalės toliau sėkmingai vystytis. Dėkuoju. Paldies, prezident Kungs. Zylė. Nakošas 12 mėnesių visi. Ačiū, ponė pirmininkė. Per ateinančius 12 mėnesių labai daug ko tikimės. Tikimės daugiau socialinės vienybės ir tikimės, kad bus įgyvendinamas stabilumo augimo paktas. Ir kad Didžioji Britanija išstos iš ES kuo galima greičiau. Taip pat tikimės, kad išsaugosime kapitalų sąjungas, kalbėjote apie socialinę neligybę. Taip, tačiau jeigu pažvelgtumėme į tai, kas vyksta Europoje, ta neligybė auga dėl to, kad naujos kartos ieško geresnio gyvenimo kitur. Gynyba, gynybos politika ES, jūs kalbėjote apie naują gynybos fondą, tačiau jūs nepasakėte, kaip tas fondas bus kuriamas. Mes planuojame savo operacijas jau nedalyvaujant Didžiai Britanijai ir JAV. Taip pat jūs neminėjote Rusijos Jūs kalbėjote tik tai, kad bus kompensuojamos, nu, kompensuojami pinkistės sektoriaus ūkininkų nuostoliai, tačiau apie Krymą jūs nekalbėjote, jūs nieko nepasakėte apie tai, kad palie ES sienas vyksta agresijos veiksmai. Ačiū, ponė Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Kalbame apie sąjungos padėtį, tačiau čia kalbame apie labai konkrečius dalykus, o ne kažkokias bendrybės. Įsiskolinimas Vokietijoje buvo dar labiau viršit, viršio bet kokius rodiklius ir pasiekė tikrą rekordą. Tačiau mes žinome, kad Vokietijai niekuomet nebuvo taikomos sąjungos, e, sa, e, sankcijos. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra Vokietija. Nuo 2000, 2015 metais e, e, e, taip pat e, ir Prancūzija pažeidė stabilumo pakto taisyklės, tačiau ir jai negalios jokios sankcijos. O štai Portugalija. E, E, tokias e, e, sankcijas gali realiai patirti, kadangi jinai taip pat yra atsidūrusi biudžet, sudėtingoje biudžetinėje situacijoje. Taigi tos sankcijos yra numatytos. Kodėl, ponia pirmininkė, taip yra? Dėl to, kad Portugalija yra Portugalija. Jūs savo kalboje apie tai nekalbėjote, tačiau tai mums labai rūpi. Ir ar jūs dėl to nesigėdijate? Ponas Lundgren. Ačiū. ES padėtis yra nuolat kritikuojama, nepaisant to, ką jūs sakote, ponė Junkerė. Ji skyla vis greičiau, praranda rinkėjų pasitikėjimą. Ir to pasitikėjimo mažiausias lygis, žemiausias lygis yra Junktinėje karalystėje, dėl ko įvyko ir Brexit krizė. Aš norėčiau pasveikinti e, Junktinės karalystės gyventojus, kurie išsilaisvino iš tos e, vis didesnės naštos ES. Ir aš tikiuosi, kad Švedija palaikys toliau gerus santykius su Junktinė karalystė. Pone Junkeri, jūs siūlote bendrą E, gynybos, e, didens stipresnį gynybos bendradarbiavimą. Švedija visuomet buvo neutrali šalis ir tai reiškia, kad mes galėjome e, įvairiose krizėse dalyvauti kaip patikima dėrybų partnerė ir tarpininkė. Ir tai reiškia, jog čia tas bendradarbiavimas e, galėtų, e, mums reiškia, tas gynybos bendradarbiavimas mums reiškia, e, kad tai mums bus visiškai nepriimtina ir mes jo visiškai nesuprantame. Čia ES vėl bando primesti tai, ko valstybės narės visiškai nenori. Dėkoju. Ponas Vilimski, ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, ES šiandieną komisijos pirmininko asmenyje e, apibūdino save kaip sąjunga, kuri yra krizėje. Junktinės karalystės e, gyventojai pasakė viso gero Europos sąjungai. Šiandieną e, panašu, kad daugiau valstybių narių norės pasiekti jos pėdomis. Ir mes matome, kaip absurdiškai yra viskas, ką pastaruoju metu daro ES. Prisiminkite, kaip prieš keletą metų buvo laikomasi taikių ir draugiškų santykių, visi žvelgia į vieną pusę. Tačiau šiandieną daugelis dalykų pasikeitė iš esmės. Buvo vykdoma labai klaidinga euro politika, pabėgėlių politika yra visiškai netinkama. Jūs turite išgirsti tai, ką, ką, išgirsti tą signalą, kurį atsiuntė Junktinės karalystės gyventojai. Jūs e, turėtumėte sugrįžti prie suverenumo, subsidiarumo principų, teisnės, teisės viršienybės principų, taip padėdami šiam žemynui. Dėkoju. Ponas Lamasur. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Galiausiai numatytas, numatyta bendra Europos gynybos politika. Tačiau nepamirškite, kaip jūs teisingai irgi sakėte, ponia komisijos pirmininkė, kad karinės priemonės yra paprasta, paprastas būdas sustiprinti užsienio politiką. Jūs patikėte Sirijos pavyzdį, aš galėčiau pateikti dar porą. Kokia yra mūsų užsienio politika Rusijos atžvilgiu? Minsko susitarimas. Dėl jo dėrėjosi ne ES, o dvi valstybės narės. Ukraina, tai kas vyksta Kaukaze, kokia grėsmė kyla Baltijos šalims. Dujų diplomatija, kurią vykdo Rusija, tai yra tos temos, kurių neaptaria ES. Po šaltojo karo ketvirtį amžiaus mes negalime kalbėti kaip ES su Rusija. Kitas pavyzdys - Libija. Libija didžiausia migrantų tiekėja ES ir taip pat ten matome didžiulį islamizmą. JAV, Kataras, Emiratai, Turkija, Egiptas kaip ir bendrauja su tam tikromis valstybėmis narėmis. O kur ta yra Europa, Europos Sąjunga? Kur yra bendri veiksmai humanitarnės politikos srityje? Tačiau esminius sprendimus priima kiti Be bendros politikos mes neturėsime papildomų priemonių ir toliau nieko neveiksime kartu. Dėkoju. Merci, Ačiū vieną minutę ponui Plekensteinui. Danke, Frau Präsidentin. Liebe... Ačiū, ponia pirmininkė, kolegos. Noriu atkreipti dėmesį į vieną kalbos aspektą. ES piliečiai turi teisę į saugumą. Saugumą tiek viduje, tiek ir išorėje, už ES ribų. Ir dėl to aš pritariu Jums, ponė Junkeri, dėl Jūsų pasiūlymų, dėl bendros, dėl e, saugumo tarnybų bendradarbiavimo, dėl bendros e, saugumo, gynybos politikos ir bendro struktūrizuoto ir nuolatinio bendradarbiavimo. Tačiau tai turėtų e, politiką padaryti efektyvesnę ir nebūti visiškai bevaisę. Tai yra įmanoma tik tai tuo atveju, jeigu valstybės narės pasiryžus, bus pasiryžusios teikti, steigti papildomų lėšų. Mes žinome, norime žinoti, kas atvyksta, kas išvyksta, kas kerta mūsų išorės sienas. Taip, reikia keisti situaciją, reikia ją gerinti, tačiau turi būti aišku, kad tai nebus mūsų pabėgėlių krizės e, sprendimas. Tai tik tai padės mums išspręsti ar sušvelninti ES krizę dėl pabėgėlių valdymo, e, pabėgėlių srautų sukontroliavimo. Ta esminė pabėgėlių krizė, migracijos krizė mes išteisime tik tai tuo atveju, jeigu visi ES valstybių narių politikai e, imsis e, veiksmų ir darys tą iš vien. Ir tai, aišku, reiškia ir finansinių įsipareigojimų prisėmimą. Dėkuoju. Ponas Gonzalės Pons. Senor Juncker, Europa está peor que hace un. Pone Junkerė, Europos padėtis yra blogesnė nei prieš metus. Mes matome Brexitą, Vokietijos, Prancūzijos situaciją yra daugybė problemų dėl migracijos, matome daugiau skepticizmo. Akivaizdu, kad sistema neveikia. Institucijos dirba, parlamentas, komisija dirba, tačiau nėra solidarumo tarp valstybių narių. O be to solidarumo mes neturėsime ir Europos, nors ir egzistuoja tos institucijos. Solidarumas mums gali padėti kovoti prieš skepticizmą, nacionalizmą. O būtent tai gali mums padėti išsaugoti europietišką gyvenimo būdą. Solidarumas reiškia, kad visos valstybės narės turi vykdyti savo įsipareigojimus, čia kalbu ir apie biudžetą. Nereikėtų bausti vienų, bet ne kitų šalių. Neprivalome suprasti, kokia grėsmė kyla. Didžiulė migracija yra mūsų visų problema. Mums reikia vienos ekonomikos, o ne 28. Solidarumas reiškia 27 už vieną ir viena už 27. Europa yra solidarumas, solidarumas yra Europa ir tai yra vienintelė europiečio ateitis. Būtent todėl norėčiau pasveikinti Jūs su pasakyta kalba. Galite pasitikėti mumis ir Ispaniją. Uh, Minutė, ponia Fajon. Atsiprašau, sako pirmininkė, prieš jums pasisakant, dar norėčiau pasakyti, kad yra iškelta mėlynoji kortelė, ponia Gonzalės Sponsor. Sutinkate atsakyti klausimą? Taip, prašau, 30 sekundžių klausimui. Pone Sendra. Ačiū. Pone pirmininkė, ponė Pons, ar jūs manote, kad sąžininga yra tai, kad Ispanijos vyriausybė skelbia apie tai, kad bus apkarpytos dar labiau biudžeto lėšos kitais metais, kad būtų laikomas ES reikalavimo. Ar jūs manote, kad tokios priemonės nebus dar didesnė neturtingų diskriminacija Ispanijoje? Ponas Pons, ačiū. Aš manau, kad Ispanija, kaip ir visos ES valstybės narės, turi laikyti savo įsipareigojimų ir jeigu mes esame bendra ekonominė erdvė turime elgtis sąžiningai vieni kitų atžvilgių. Aš nemanau, kad reikia sankcijų Ispanijai, bet manau, kad Ispanija turi įgyvendinti savo įsipareigojimus, laikytis žodžio yra geros partnerystės pagrindas. Dabar ponia Fajon. Ačiū ponia pirmininkė. Nepasitikėjimas štai kokia yra situacija ES, Europ, Europinės tapatybės praradimas. Kai kurie europiečiai net pamiršo apie tą tapatybę arba jos niekada nepripažino. Kodėl? Todėl, kad daug, per daug politikų lyderių pamiršta apie Europos vertybės, nes mes nereaguojame nedelsiant, kai yra pažeidžiamos mūsų teisės, vertybės ES viduje ir už jos ribų, nes mes ne sukūrėme socialinės Europos. Ilgalaikė vizija turi būti grindžiama solidarumu, socialinė demokratija, o ne slaptais susitarimais mes neturime vien tik tai gilintis į saugumo klausimus ir pamiršti apie Europos piliečių privatumą. Solidarumas yra sąjungos šerdis, tai yra puiki idėja ir tokiu būdu galbūt jaunie, jauni žmonės bus geriau integruojami, integruojami, mums reikia daugiau optimizmo, nes pesimizmas problemų neišspręs. Ir visi tie, kurie eina atsakingas pareigas, turi suprasti kad mūsų laukia labai sudėtingi mėnesiai ir mes turime prisimti tą atsakomybę, jeigu nenorime pasiduoti nacionalistams ir populistams. Ačiū, panas Čeza, pusantros minutės. Ačiū. Pone pirmininkė, jūsų pasisakymas buvo labai aiškus ir tinkama šiam svarbiam momentui. Jūsų žodžiai įkvėpė vilties ir parodė šviesą ilgo tunelio gale. ką tik svarbi ES valstybė narė pasakė ne mūsų projektui ir mes tikimės atsakomybės ir tą atsakomybę parodysime. Pasitikėjimas, nepasitikėjimas vis didesnis ES piliečių tarpe, jis auga kasdien ir kaip jūs sakėte, jūs turite pareikalauti, kad visa komisija siektų aukštesnės kokybės, kad būtų prisimta uh, atsakomybė ir žengti konkretų žingsniai tam, tam tikrose prioritetinėse srityse dėl saugumo ir panašiai. Taip, saugumo srityje reikia konkrečių sprendimų, sustiprintas turi būti policijos bendradarbiavimas ir mums reikia savos armijos, tikros, realios užsienio politikos. Tik tokiu būdu mes galėsime išsaugoti taip ilgai užtarnautą taiką. Jaunimo nedarbo problema yra aktuali. 20 procentų išaugo jaunimo nedarbas, 40 procentų jaunų žmonių nedirba mano šalyje. Investicijų planai duoda pirmusius vaisius ir puiku, kad bus padidintos tos lėšos. Trigubai jas padidinkime, tokiu būdu paskatinsime augimą ir užimtumą. Mes turime užtikrinti santopų garantijas, bet ar jūs tikrai manote, kad ginate visus piliečius ar tik tai valstybių biudžetus. Jūs sakėte, kad reikia specifinių skubių atsakymų piliečiams ir mes, aišku, neturime e, skubėti, bet, e, ponia komisijos narė, atėjo laikas elgtis ryštingai. Um, uh, voorzitter, u bent begonnen met te zeggen, ik ga Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jūs kalbėjote apie tai, kad ketinate numatyti tokius teigiamus projektus ir tai yra puiku. Aišku, nereikia tos kolektyvinės depresijos po Brexito. Privalome judėti į priekį ir ieškoti konkrečių išeičių tiems iššūkiams, su kuriais susidurėme. Jūs sakėte, kad Europa nėra pakankamai sociali. Gal nustepsite, kad mūsų frakcija jums pritarė. Mes privalome rasti būdus kovoti su socialiniu dempingu. E, privalome kovoti su jaunimo neužimtumu. Tai labai svarbu. Jauni žmonės pritarė Europos projektui, tačiau jie e, pritarė kitokiai ekonomikai. Jūs Mums išvardėjote įvairius projektus, tačiau aš manau, kad pirmiausia dėmesį jūs turite skirti ekonomikos pereimui. Mes privalome pereiti prie naujos ekonomikos, kur bus naujo tipo darbo vietos. Mums reikia investicijų, kurios iš tiesų būtų sėkmingos. Dėkoju, pono Sair. Vieną minutę. Pone Maginės, ponas Junkeris aiškiai kalbėjo apie saugumą ir EPP e, džiaugiasi tuo, kad e, šis klausimas susilaukė ir atskiro komisaro dėmesio. Tas seniai reikėjo padaryti. Siūlyčiau parlamentui įkurti atskirą komitetą e, saugumui ir gynybai, nes terorizmo, saugumo klausimai čia yra svarstomi tik tai žmogaus teisų kontekste. Tai yra labai atsižvelgiant tik į vieną šio reiškinio matmenį. Mūsų pozicija yra labai aiški, užuot e, tas e, problemas e, kviečiantis į Europą, reikia padėti žmonėms tas problemas išspręsti savo šalyse. O žmonėms, kurie atvyko į ES, reikia padėti sugrįžti į savo šalis, išsprendus tas problemas. ES turi tinkamai apginti savo sienas, taip kaip tą daro Vengrija. Mes negalime leisti, kad e, žmonės būtų skirstomi pagal tokius nesažiningus principus, yra, dėl kurių yra nusprendusi ES. Aš tikiuosi, kad ES atsižvelgs į referendumo rezultatus Vengrijoje. E, tai yra referendumo, kuris įvyks visai netrukus. Dėkoju. Jums e, bus užduotas papildomas klausimas iš kolegos. E, ar norėtumėte atsakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Nežinau, Ir kodėl Fides atstovas, e, kolega, kalbėjo apie žmogiškumą, kai to žmogiškumo Fides tikrai nedemonstruoja. Yra vykdoma e, kampanija, e, naudojantis vieš valstybės pinigais. Ir ten yra nau, netinkamai naudojama, tik naudžiaujama pono Junkerio nuotraukomis, kaltinant jį nebūtais dalykais ir netgi siejant su terorizmu. Ir jūs kalbate apie žmogiškumą. Apgailės tavo. Tai turi būti klausimas. Iš tiesų, e, ar turėtumėte atsakymą į pareiškimą? E, pirmininkė, aš neišgirdau klausimo. Toliau, pane Tomas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pacituosiu prancūzų poetą, kuris sako, kad meilės nėra, yra tik tai jos įrodymas. Ir manau, komisijos e, pirmininką, reikia pasakyti, pasakyti, kad meilė yra neužtenka, reikia įrodymo. Kiek metų piliečiai mato, kad socialinio ramščio tiesiog nėra, niekas to netikė, kaip galime būti patenkinti, jeigu 80 procentų ES teisės aktų yra įstrigę. Taip, Europa laukia veiksmų, bet neturime jokių įrodymų dėl biudžeto. Tai, kad uh, E, nėra lėšų nepasiteisinimas veiksmų, tiesiog e, nėra. nėra. Ir e, politiniai pareiškimai turi atitikti biudžetą, reikia peržiūrėti daugiametę finansinę programą ir jūs kelbėte apie politinius sprendimus. Šiandien pareiškite, mes sutinkame su to, kad reikia apsaugoti sienas bet e, mes nesutinkame su biudžeto karpimu, kai to, nuo to nukenčia e, tyrimai ir investicijos į ateitį. Jūs minėjote jaunimo e, garantijas, jų finansavimą, bet dėje komisija nusprendė, kad 17 metais nebus jokių signalų tam. Mes tikimės iniciatyvų tikimės e, naujų išteklių iš e, komisijos ir tikimės pasiūlymų, dėl kurių galėtų dėrėtis visos valstybės narės ir parlamentas. Kolegos, e, turime šiokio tokio lankstumo, bet vis dėlto turime laikytas kalbėjimo reglamento. Panas Randžel. Gerbiamas komisijos pirmininkė, ponė Norėčiau pasveikinti komisijos pirmininką su kalba, kurioje jis išdėstė kertinius dalykus, kalbėjo apie mums reikalingas priemonės, ką dabar turime daryti, jam nerima kelia populizmas, euroskepticizmas, ką mes girdime nu, per naujienas, ką girdime ES institucijų uh, koridoriuose, užkulisiuose, tai tai, kad kalbama apie tai, kad Portugalija, Ispanija turėtų nebetekti struktūrinių fondų. Tai yra šalis, kurios sudėjo didžiulės aukas tam, kas pasiektų ES tikslų ir jų negalima taip sankcionuoti. Ar komisija nepagalvoja apie tai, kad Portugalijos valstybė nubaudus vis dėlto negalima bausti Portugalijos žmonių, įmonių, negalima nutraukti finansavimo, nes dėl to tik tai padidės populizmas ir iš tiesų bus dar aktyviau dirbama prieš Europos projektą ir integraciją. Ačiū, ponas Vandenholzer. Užtent. Ponas Vandenholzer. Kai kurie kolegos nuolatos tik tai ir džiaugiasi, kas blogo buvo padaryta. Mes buvom išrinkti ne tam, kad būtumėm destruktyvūs, mes išrinkti tam, kad išspręstumėm problemas. Visus sunkumus reikia suprasti kaip iššūkius. Europa auga tik tada, kai įveikia iššūkius ir sunkumus ne tik tai recesija, migracijos problemos yra svarbios, yra įvairiausių problemų, kurias reikia įveikti. Mes džiaugiamės, gerbiamas pirmininkė Junkerį, kad jūs suteikėte erdvės skaitmeniniai ateičiai. Skaitmeninė vidinė rinka yra svarbiausias mūsų projektas, nes jisai kūrė darbo vietas. Kalbant apie duomenų apsaugos paketą, mes taip pat matome, kad mes kaip europiečiai galime nustatyti pasaulinius standartus. Ačiū. Ačiū, ponas Karas, minutė. Gerbama pirmininkė, gerbamas pirmininkė, ponios ir ponai. Pone Junkeri, jūs apibrėžėte padėtį ir pasakėte, kas bus toliau daroma, įvardijote pačias svarbiausias problemas. Didžiausia problema yra ta, kaip kai kurie politikai elgesi kovodami su tam tikromis problemomis ir kaip jie supranta Europos problemas. E, kartais atrodo, kad yra per daug biurokratijos e, mūsų piliečiams. Geriau atsisukime į piliečius ir nekalbėkime populistiškai, nes populizmas ir nacionalizmas veda į aklygatvį. Tegul šis momentas bus solidarumo momentas E, kalbėkime apie daugiau e, teisingumo, didesnės integracijos, taip pat ir saugos, saugumo, e, migracijos, pabėgėlių apsaugos, skaitmeninės rinkos kūrimo srityje. Būkime vieningesni. Ponas Korbetas, minutė. Gerbiama pirmininkė, Problemų yra įvairiausių. Brexitas yra vienas, viena iš jų. Ir tai taps precedentu visiems kitiems norams išstoti. Ir jeigu nemokėsime su šią problemą susidoroti, tai mūsiškas didelė duobė. Mes e, kasdieną uh, atrandame vis naujų problemų, kurios iškils breksito įvykus, kurių e, breksito e, pasiekėjai neįvardino. 50 straipsnis, straipsnis dar nėra įgyvendinamas, nes net nežinome ES, ka, kaip tai įgyvendinti. Svarbiausia užduotis yra E, jungtiniai karalystiai išlikti e, bendroje rinkoje, bet ir laikytis visų taisyklių. Bet jeigu jungtinė karalystė nori išstoti iš bendrosios rinkos, tada turi vėl atsirasti tie patys tarifų barjerai ir visa kita, kas buvo gyvenama anksčiau. E, E, skūsis ne tik tie, kurie balsavo už pasitraukimą, skūsis ir tie, kurie bals, e, ne tik tie, kurie prieš, bet ir tie, kurie už, nes jie nebuvo perspėti dėl visų problemų. Todėl ir toliau vis labiau e, siūloma Junktinį karalystį dar kartą pagalvoti apie šį sprendimą. Ačiū. Pona Šmitas pakėlė mėlynąją kortelę. Ar atsakysite į klausimą? Prašom 30 sekundžių. Uh, Pirmininkė, ačiū ponui Korbitui už pasisakymą ir už tai, kad jis laikosi Europinės politikos. Aš prisijungiu prie jo smerkiant Britanijos pastraukimo iš ES kampaniją. Iš tiesų tai turės pasiekmių daugelį metų Bet mes turime pasirūpinti bendru Junktinės karalystės požiūriu, kuris turėtų atspindėti Londono, Gibraltaro, Škotijos, Šiaurės Airijos interesus. Taip pat negalime nepamiršti laiko plano. Mes negalime pamiršti ir Junktinėje karalystėje esančių skirtingų nuomonių, kurias turime tinkamai pristatyti savo bičiuliams ES. Ačiū. Taip, aš visiškai sutinku šita padėtis iškėlė daugybę problemų, kurios prieš priimant sprendimą niekada nebuvo nagrinėtos. Ir beje tų, kurie nori ištraukti Britaniją iš ES. Šią baisę situaciją turime pasinaudoti dirbdami kartu Junktinėje karalystėje ir ES. Kągi iš tiesų reiškia Brexitas? Tai yra svarbiausia, o ne tie pažadai, kurie buvo dalyjami apie galimą rojų ateityje. Britanijoje yra daug tokių, kurie sako, mes dar kartą norėtume apie tai pagalvoti. Dėkuoju dabar ponia Šuica. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man perfrazuoti Manfredą Weberį, kuris sakė, kad mes turėtume sustoti naudotis populizmu Mes kaip politikai privalome teigiamas žinias skleisti apie ES. Pone Junkeri, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Jūs kalbėjote taip, kaip mes savo nacionaliniuose parlamentuose turėtume kalbėti, o ne tik Europos parlamente. Taip, pasitikėjimas po Brexit sprendimo sumažėjo ES. Tačiau ES negali būti izoliuota, ji negali likti viena, jos problemos negali būti sprendžiamas tik Berlyne ir Paryžiuje. Jos problemos turi būti sprendžiamas tiek Zagrebe, tiek Berlyne, tiek Atenuose. Kolega Plenkovič bus naujasis Kroatijos ministras pirmininkas ir aš esu įsitikinusi, kad Kroatija taip pat tinkamai prisidės prie ES vykdomos užsienio reikalų politikos. Pone Junkeri, aš galiu patikinti Jūs, kad mes padėsime Jums siekti bendrų visų mūsų tikslų. Baigdama norėčiau tiesiog padėkoti Jums už tai, kad dirbate ir už tai, kad rūpinatės, kad darbuotojams būtų sudarytos vienodos darbo sąlygos ir vienodas atlygis, kad ir kur jie dirbtų. Tai rodo, kad mes gerbėme Europos solidarumą. Jūs paminėjote, kad šis žodis daugybę kartų ES sutartyse yra paminėtas. Dėkuoju dabar, ponė Toja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes galbūt esame pagrindiniai veikėjai, bet nesame klausytojai. Mūsų laukia didžiulės užduotis. Ir tai, ką mes pasirinksime daryti, bus labai svarbu, sprendžiant, ar ES išbris iš krizės ir, iš, ir gims naujai. Pirmininkas Junkeris labai teisingai mums apie tai priminė. Mūsų pareiga yra spręsti ne tik kasdienius klausimus. Iš tiesų, mūsų pareiga yra kur kas platesnė. Pone komisijos pirmininkė ir tarybos pirmininkė, mes turime e, galvoti apie Brexit, mes turime galvoti apie ekonomikos politiką. Akivaizdu, kad e, Mes turime stiprinti ES fiskalinius gebėjimus, turime spręsti su apmokestinimu susijusius klausimus, turime pasirūpinti, kad teisės aktai būtų įgyvendinami protingai. Mes negalime sauliaisti prarasti pasitikėjimo mumis. Dar keletas dalykų. Sažiningi mokesčiai. Tai turėtų būti pirmasis žingsnis kovojant su mokesčių vengimu. Mūsų naujos mintis, dėl socialinės Europos mintis išsakytos Padovoje. Aš esu įsitikinusi, kad jūs tikite tomis mintimis. Mes turime užtikrinti orumą ir silpniesiams ES piliečiams. Priimkime šiuos pasiūlymus ir pasirūpinkime, kad tai taptų ES politikos pagrindu. Ponas Bulman, vieną minutę. Komisijos pirmininkas teisingai pasakė, kad dabar Europoje ne viskas vyksta taip, kaip turėtų vykti ir daugybėje sričių trūksta solidarumo. Ne tada, kai mes frakcijoje sakome, kad reikia būti aktyviais, eiti į priekį, užsibriežti tikslų drąsiai Europai. Suprantame, kad jūs ne viską galite padaryti, daug kas sprendžiama ir nacionaliniu lygiu. Jūs kalbate apie išmintingas taisyklės, bet aš galiu tik tai priminti, ką mano frakcija sakė, kai e, kalbėjome apie augimo planą. Turime sukurti planą, kuris efektyviai kovotų prieš nedarbą kad būtų aišku, arba šalis investuoja į energetikos rytį, į IT technologijas, ar jis padeda pabėgėliams gauti, sukurti naujus, naujus namus ir juos priimti, arba tiesiog nepajudina net rankos ir nieko neprisideda. Manau, kad mes tikrai turime labai didelį potencialą e, kūrybingumui. Kūring, Turime taip pat net ir išmintingai, e, kūrybingai finansinę pusę tvarkyti ir iš komisijos tikėtis tokių pasiūlymų, kurie būtų drąsūs. Ačiū dabar minutę, poniai Garcija Peres. Ačiū pirmininkė. Europoje yra prarastos visos vertybės, auga savanaudiškumas, nėra aišku, kokia kryptimi einame, krizė neįsprendžiama. Taip galima būtų apibūdinti mūsų panoramą, mūsų padėtį. E, bet ta padėtis yra mūsų rankose. Tik tai visi kartu galėt, galime išgelbėti ES projektą. Ekonominė krizė, migracijos krizė, saugumo krizė gali būti išspręstos tik tai kartu. Atėjo metas Europos komisijai ir ponui Junkeriui kaip jos pirmininkui drąsiai pasipriešinti tiems, kurie nėra pasiryžę bendradarbiauti ir kurie blokuoja bendras iniciatyvas. Būkime drąsūs, kritikuokime, reikalaukime dirbti kartu, reikalaukime gerbti tą socialinį pagrindą, teisingumą, e, teisės darbuotojams, neblokuokime fondų e, Ispanijai ir Portugalijai. Ta galime padaryti visi kartu, jūs klausydamas mūsų pasiūlymų, neleiskime išsisklaidyti Europos svajoniai. Tikėkime, kad Europą vis dar galima pakeisti. Now, move... Ačiū, dabar bus spontaniškų pasisakymų procedūra. Daug yra norinčių pasisakyti. Ar jūs norite dalyvauti spontaniško pasisakymų procedūroje? Ne. Mėlynoji kortelė. Taip, įrašome jūs į sąrašą. Ponas Kijotoš, minutę. Būsiu labai griežta dėl kalbėjimo laiko. What, what was the name? Yes, sorry, your, it's yours, sorry, <laughs> yeah. get... Taip, jūs kviečiau, taip jums suteikiau. Tik blogai ištariau pavardę, minutė jums. Για να λύσουμε, thank you. Για να λύσουμε τα προβλήματα πρέπει να πάρουμε. Ačiū. Kad išspręstumėm problemas, turime imtis iniciatyvų pirmininkė. Turiu kelias mintis e, dėl to. Turime uh, E, išgryninti savo santykius su Turkija, tai mums labai svarbi šalis, mes turime su jie plėtoti savo bendradarbiavimą, tačiau negalime manyti, kad ES įstos Europą, tai yra Turkija įstos Europos Sąjungą. Nes e, jeigu leisime taip manyti, tai kitose šalise kils minčių e, išstoti iš ES, nes jau galvos, kad yra galimybė Turkijai įstoti, o tai yra šalis, e, kuriai E, būdinga daugybė nedemokratiškų e, bruožo. Toliau dėl biudžeto jis turi būti didinamas, dėja pastarosius porą metų man, mažinamas. Turime užtikrinti, kad ES ekonomika e, būtų labiau skaitmeninė, turėtumėm daugiau lėšų tyrimams, turėtumėm turėti Europinę jaunimo užimtumo programą. Manau, turime tai padaryti. Klausimas, ar norime. Ačiū. Toliau panas Lopės Agiliar. Minutė Lopes Agilar. Ačiū pirmininkė, gerbamas pirmininkė. Pats pasakėte, nėra padėtis geresnė negu prieš metus. Prasidėjus 2009 e, metais įsigaliojus Lisabono sutarčiai, kai prasidėjo tokia didžiosios diskusijos, nėra buvę baisiau, baisesnės padėties nei breksitas, migracijos padė, e, problemos nėra didesnės, didesnio atotrukio nuo jūsų, tarp jūsų kalbos ir realybės. Jūsų kalbai mes galime paploti, bet padėtis yra baisi. Augimas yra toks prastas, kad atrodo, kad e, rachitų serga Europos Sąjunga. Uh, Bedar, nedarbas yra labai didelis, ypatingai jaunimo nedarbas. Yra nesilaikoma solidarumo įsipareigojimų, ypatingai Ispanijoje ir Portugalijoje šios dvi šalės yra labai proeuropietiškos, o e, kenčia tokias problemas, iš jų žadama atimti e, struktūrinius e, fondus. Taip pat ir pabėgėlių krizė, dėl kurios kil, vyks referendumas Vengrijoje. Europoje reikia kūrybingumo, kad Europa neprarastų šanso pataisyti tą padėtį iki ateinančių rinkimų. Kaip matote, kolegos laikrodis neveikia, chronometras neveikia, bet aš pati bandysiu skaičiuoti laiką. Minutę, ponė Ford. You, Ačiū, ponė Junkerė, kalbėjote apie žiaurę žmogžudystę. Iš tiesų, nusikaltimai iš. Uh, neapykantos turi būti pasmerkti. Už šitą nužudimą areštuoti šeši žmonės, bet ponas Junker, jūs nepaminėjote e, šimtus, šimtų vien, e, žmonių iš Harlow ir Essex, e, kurie pasmerkė šitą nusikaltimą. Didžioji dauguma uh, Brit. Britų nori uh, ramių ir taikių dėrybų dėl jų uh, ateities Europoje tarp Junktinės karalystės ir e, vakarų Europos e, yra glaudus priekybos santykiai. Jį išstumsime Junktinę karalystę iš vienos bendros rinkos, neturėdami ilgalaikio plano, pasiekmes ekonominės patirs visa Europa ir dėrybininkai abiejose Lamanšo sąsaurio pusėse turi pasiekti, kad tai būtų padaryta dingamai. Ir galiausiai, pane Georgieva, iš tiesų jums labai derama vieta būtų jungtinėse tautose. Ačiū vieną minutę, panas Maštutka. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų išgirdome e, šiokios e, tokios savikritikos, bet e, nėra realių priemonių kriziai, krizė arba krizių spręsti. Iš tiesų vyksta ne viena krizė, o kelios krizės vienu metu. Neefektyviai sprendžiama migracijos krizė, padėtis tokia, kad dauguma Junktinės karalystės gyventojų nemato savo ateities e, Europoje, yra problema tarp e, pietų ir šiaurės ir iš tiesų reikia suprasti, kokios klaidos buvo padarytos, kokios priežastis yra, turime įvardyti daiktus savais vardais ir e, tai sukėlė konkretų žmonės, turime įvardyti, kas tai padarė, kas padarė tas klaidas. Uh, komisijos pirmininkas turėtų labai rimtai pagalvoti, ar jis gali išvesti Europą iš krizės, o jeigu negali, tai turi atsistatydinti. Pirmininkė. Kokia sąjungos yra padėtis, tai yra korporatyvinė Europa. Visų e, prieš porą metų balsavau už jūsų pasiūlymus, e, iš tiesų, kad e, Europa bus aišk, aiškesnė, bus lengviau ją suprasti. Šiandien pristatote viską priešingai, nes nekreipėte dėmesio į autorių teisų skirtumus tarp ES valstybių. Iš tiesų, tai, ką jūs siūlote, netinkamai yra. Tai Europos technologijų bendrovėms e, taps tik tai dar sunkiau e, konkuruoti visame pasaulyje. Tai suvaržys saviriškos e, laisvę internete ir iš tiesų bus mažiau žiniasklaidos įvairovės Europoje. Ir galiausiai galėčiau pasakyti, kad šį pasiūlymą jau atmetė Europos parlamentas ne vieną kartą. Ačiū vieną minutę, ponas Sapididėš. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas Junkeris e, nieko daugiau nepadarė, kaip tik taip pakartojo e, įprastinį prastinę aptakę poziciją, kaip įmanoma sujungti e, Kiprą, kai Turkija net nepripažįsta Kipro Respublikos ir sąjunga leidžia taip Turkija ir tas, kaip galime spręsti ES problemas, kai daugelis mūsų piliečių yra nelaimingi, kaip, kaip atsitiko taip, kad, kad turime Europos gyvenimo standartus tarsi, kai tuo tarpu dabar Graikijos Respublikoje daugybė uh, musulmonų, kurie bando primesti savo islamišką šariato e, teisę, kad ji būtų viršesnė už Europos e, teisę. Kaip galime spręsti nedarbo problemą Europoje, kai e, pirmininkas Junkeris kviečia atvykti jaunimą iš trečiųjų šalių. Iš tiesų nieko nedarome kad spręstumėm e, problemas, nes e, Frontex ne, neužtikriname jokių realių sprendimų. Ben Frontex, kalbant apie neregalių migrantų emigravimą iš trečiųjų šalių, turime užtikrinti, kad Frontexas iš tiesų e, tenkintų ir rūpintųsi Europos piliečių interesais. Dėkui. Dėkoju. Baigsime pasisakymą pagal vienos minutės procedūrą. Dabar išklausysime komisijos pirmininko Junkerio. Prašom. Gerbiami ponai ir ponios, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už diskusijas ir už tai, ką pasakėte teigiamo apie komisijos darbą. Išgirdau ir tai, ką neigiamo pasakėte. E, būtų galima reaguoti, bet dėl laiko trūkumo negaliu reaguoti į viską ir viską aptarti. Tiesiog norėčiau nuoširdžiai padėkoti visom frakcijom. Tik dėl Turkijos šį beitą pasakysiu, nes ne viskas buvo pasakyta pradžioje ir toliau intensyviai deramės su Turkija dėl bevizio režimo, tačiau norėčiau aiškiai pasakyti, kad vizų režimo liberalizavimas įvyks tik tada, kai Turkija įgyvendins visas sąlygas. Ir reikia kantrybės derantis dėl tam tikrų punktų, nes reikia išspręsti problemas pačioje Turkijoje. Tikiuosi, kad taip ir bus padaryta. Bet greičiausiai netilpsime į, į, į laiko terminus, galime užtrukti ilgiau pavyzdžiui, dėl kovos su teror, terorizmu įstatymų pakeitimai, e, Turkija turi iki tam tikro nustatyto laiko atlikti pakeitimus to įstatymo, nežinau ar jie spės, bet mes laikysime savo nuostatos. Džiaugiuosi, kad beveik visi kalbėjo apie tai, kad ES reikia stiprinti socialinį teisingumą. Visi kalbėjo apie darbuotojų teisės, mes įgyvendiname konsultacijas dėl darbuotojų teisių ir tikimės, kad galėsime pateikti pasiūlymus. Taip pat dėkoju, kad E, buvo kalbama ir pritariama prie to, kad mes e, dėl mūsų pasiūlymo stiprinti Europos investicijų fondo mm, reikalavimus. Labai džiugu. Taip pat džiaugiuosi ir dėl to, kas buvo pasakyta dėl skaitmeninės darbo tvarkės. Mes turime petys petin dirbti kartu. Taip pat dėkoju ir gerbiamam pirmininkui už sklandžias diskusijas. Baigėsi diskusijos ir paskutinė diskusijų dalis sutikėme žodį ponui Carianopolius. Ομολογήσατε κύριε Γιούγκερ. Ο δικός σας ευρωπαϊκός... Pirmas ponė Junkerį, jūs pripažinote, kad padėtis yra sudėtinga, nedarbas yra labai didelis, yra žmonių, kurie neranda darbo savo šalyse, e, krize, migracijos krizė yra labai e, umi kri, e, Graikijoje ir kitur. Dabar jūs sakote, kad jūs pasisakote už operacijas E, Sirijoje ir kitur artimuosiuose e, rytuose, bet bus dar daugiau aukų. Jau dabar kiek aukų yra Graikijoje ir kitur. Socialdemokratai, Rensi, Olandas, net ir Cipras prašo e, šiek tiek lankščiau įgyveninti stabilizavimo e, paktą. O jūs kalbate apie tai, kad reikia daugiau pajamų norite visus uh, spausti, juk kapitalizmas neša tik tai aukas, nieko negalima kapitalistiniu keliu išspręsti. Ponas de Graf, ponė pirmininkė, ši komisija nėra pasirengusi įgyvendinti užduočių. Iš tiesų mums yra kilęs islamo teroristų pavojus, šimtai tūkstančių pabėgėlių, negerbiančių mūsų kultūros yra atvykę pas mus neonacijai Ukrainoje, Irano diktatūra, antisemitinė Palestinos valdžia, Ankaros sultonas. Europoje milijonai žmonių neturi darbo, be to mes už tai turime sumokėti. Aš manau, kad tai netinkama Europa, Europos piliečiams. Aš pakartosiu, ponas Junkeris turi atsistatydinti. Jeigu jis to nepadarys, aš norėčiau, kad jis padarytų štai ką, jokio vizo liberalizavimo Ukrainai ar kitoms, atsiprašau, Turkijai ar kitoms šalims. Ir reikia išsiųsti dabartinius migrantus atgal, reikia sugražinti nacionalinės sienas, taip pat kovoti prieš ES renacionalizavimą. Dėkoju ponas Faraš, FDD. Man dar kartą buvo pasakyta, kalbant apie Brexit, kad nebus ES armijos, kad nebus karinių pajėgų, bet štaigi. Ponas Junkeris kalbėjo apie lygiagrečias E, karinės struktūras. Ponas Verhofštatas e, sakė, kad Amerikos mums nereikia, mes galime tą patys padaryti. Tokios struktūros negali egzistuoti lygia greta, nekonkuruodamos viena su kita. Kai turėsime nepriklausomas karinės pajėgas, tai tuomet pradėsime kalbėti apie tų pajėgų panaudojimą. Ponas Verhofštatas, kai buvo kalbama apie Libiją, jūs norėjote, kad ES karinė prasme įsiveltų į konfliktą. Ir mes kalbame apie taiką ir susitaikinimą, bet tai, kas buvo šiandien pasiūlyta, yra grėsminga. Ir jeigu jūs ES surenktumėte e, referendumus, aš nemanau, kad ES piliečiai tokiems pasiūlymams pritartų. Ačiū. Dėkuoju Žaliųjų frakcijos vardu, ponė Harms. Ačiū pirmininkė, aš tik norėčiau pradėti dėl Turkijos. E, aš beveik kasdien kalbuosiu su kolegomis iš Turkijos ir iš Ukrainos Ir manau, labai svarbu pripažinti, kad demokratinių pokyčių neįmanoma pasiekti iš šalies, tokiose šalyse, bet mes esame įsipareigoję padėti demokratijos kūrėjams tose šalyse ir Ukrainoje, ir Turkijoje. Negalime pamiršti šio įsipareigojimo. Pone Faražai, Jūs sakote, kad mes esame nacionalistai. Man buvo labai liūdna dėl Britų sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos. Jūs būtent ir yra, esate tas, kuris įtikinote Britus, kad į ateitį galima eiti žengiant atgal, žengiant į praeitį. O aš jums galiu pasakyti, kad einant į praeitį niekur nenueisi. Kelias į ateitį yra ES kelias. Tai yra tų kelias, kurie išdrįsta kurti ateitį, geresnę ateitį mūsų žemynui. Mes kartu išdrysome ir toliau drįstame eiti į priekį ir man labai labai gaila, kad mane vokietė, britas nacionalistas vadina nacionaliste. Guja frakcijos vardu žodis poniai Cimer. Du pastebėjimai. Nemanau, kad piliečiai jausis saugiau, kai Europos Sąjunga uh, kartu bando apsisaugoti nuo visko. Ne. E, piliečiai jausis saugiau, kai mes kartu spręsime konfliktus. Jūs pats kalbate, kad reikia asmeninę, asmeninę laisvę saugoti, o, ką, pasak, ką galėtumėt pasakyti apie asmens duomenų įrašą ir susitarimą su Kanada? Jūs sakote, kad derame su Kanada, bet nieko, jokių naujienų, jokių gerų naujienų mes nesulaukėme. Liberalų frakcijos vardu žodis ponui Ferhofštatui. Labai trumpai, ponė. Pirmininkė Rebeka Harms šokiravo pono Faražo išsakyti žodžiai. Manęs tai visai nešokiruoja. Ponas Faražas yra tarsi alkoholi, alkoholikas, kuris e, geria ir bando bare pateikti savo kažkokius pasiūlymus. Tai yra tiesiog jokinga. Jokinga tai yra viena vertus, tačiau kita vertus realybė yra tokia, kad nacionalistams ir populistams e, nėra breksitas taip svarbu. Jiems nerūpi Britanijos piliečių arba pramonės interesai. Jiems svarbu sugriauti Europą. Jiems svarbu sugriauti Europos Sąjungą. Tai yra tikrasis jų darbas. Dėl to jie čia ir dirba dar šiame parlamente. Ir mes norime užtikrinti ES gynybą. Mes esame už tai, dėl to užsipuolami. JAV prezidentas sako, kad mes turime būti atsakingi už savo žemyną ir ne visuomet galime pasikliausti JAV ar kariuomenę. Jūs kalbėjote apie karinę operaciją Libijoje. Jūs tikriausiai esate geras visų autokratų, pono Gaddafio ir pono Putino geras draugas. Ah, Ja. Herr Verhofstadt, der Herr Kaber wollte Ihnen noch eine Frage. Pone Verhofstadt, ponas, Verhofstadt, ponas, ponas Kava norėtų užduoti Jums klausimą, ar sutinkate atsakyti. Ponas Karva norėtų užduoti klausimą, ar atsakysite? Prašom, pone Karva. Ačiū pirmininkė, ačiū pone Verhofštate. Jūs siekiate glaudesnio karinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje, bet Europos Sąjungoje yra neutralių valstybių narių. Galima kalbėti apie Švediją, Šiaurės Airijos Respubliką, Austriją. Kaip dėl šitų šalių e, neutralumo? No, I, I, I Aš nematau čia jokios prieštaros tarp NATO ir tarp ES gynybos. Aš visiškai priešingai matau šitą klausimą. Mes turėtume pastatyti ES NATO ramsti ir tą padaryti kaip galima greičiau, kad atgautume kontrolę savo kaiminystėje. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gerbiami kolegos, labai prašau susėsti į vietas. Tie, kurie dar vaikštote ir kalbatės nesusėdę, prašau arba išeikite kalbėti už salės ribų, arba susėskite į savo vietas. ecr e e frakcijos vardu žodis ponui kamalui. Nice be... Dėkuoju, man malonu kalbėti po Giefer Hofstadt. Mes perėmėme e, jo frakciją rinkimuose, anksčiau tokios galimės neturėjau, bet aš nesakau, kad šis parlamentas kalba ir pasisako už nacionalizmą, bet jeigu mes ignoruosime ES piliečių interesus, Jeigu mes kalbėsime apie integraciją, bet nekalbėsime apie darbo vietas, tai iš tiesų mūsų rinkėjai pasirinks populistus. Taip, Junktinė karalystė išstos iš ES, bet tai nėra svarbiausias dalykas. Mums reikia vieniems kitų, mums reikia užtikrinti klėstėjimą. Tiek ES, tiek Junktiniai karalystiai reikia politikos, kuri kurtų darbo vietas, kuri užtikrintų galimybės ir saugumą visų šalių Piliečiams to reikia. Tačiau tai nebuvo kalba apie padėtį ES. Tai buvo senos mantros, kalbančios apie naują susijungimą. Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Pitela. Ačiū pirmininkė. Labai e, stebiuosi girdėdamas ponus Faražą ir Lapen, sakančius, e, kad e, mes turime padėti jiems, kad breksitas taptų realybėj. Jies, jie patys buvo įsitikinę tuo ir reikalavo breksito ar freksito, o dabar nebesusitvarko. Ir, ir bando čia susitarti. Bet jūs savo melu suklaidinote Europos žmonės ir dėl to jie priėmė sprendimą, e, kurie pakenks ir jiems, ir Europos Sąjungai. Antra, dėl skurdo pajamų perpaskirstimas, e, neligybė, socialinė augimas, e, visa tai e, mūsų prioritetai. Ačiū pirmininkė, kad e, tai išdėstėte, tai, kad tai yra taip pat ir Europos komisijos prioritetai. Kalbėjote apie kapitalo rinkų sąjungą. Dabar turime rinkų e, sąjunga, bankų sąjunga, kuri turi būti paveikta kurti kapitalų rinkų sąjunga, tai yra, yra tai, ties ko turėtumėm e, dirbti, nes mums reikia taip pat ir politinės sąjungos Europoje. Tai yra pagrindinis iššūkis. Yra sakančių, kad aš e, svajoklės, bet turime būti svajoklės, jeigu norime, kad padėtis gerėtų. Mums reikia stiprybės kuri kiltų iš vienybės, vienybės tarp Europos komisijos ir Europos parlamento, kaip pasakė Žakas Deloras, pėtis pėtin laimėsime, jeigu į priekį judėsime kartu. Tik tai tuomet mūsų svajonės taps realybė. Dėkui. EPP e frakcijos vardu ponas Weberis. Gerbiamas pirmininkė, komisijos pirmininkė, labai man patiko tas rimtas tonas šios diskusijos ir įsitikinome, kad Žanas Klodas Junkeris ir jo programa su šio parlamento palaikymu gali imtis darbo. Europos komisija, Europos parlamentas gali pasiekti rezultatų. Ir tai yra labai svarbu po šių trijų valandų diskusijų. Labai svarbu, kad ir valstybės narės imtųsi darbo kad vyktų di e, dialogas ir dėl migracijos, ir dėl augimo. Nepykite, bet kartais atrodo, kad mes kaip kokiam vaikų darželyje tik tai e, ginčiamės ir viskas, bet iš tiesų reikia imtis priemonių, priimti sprendimus, kurie bus svarbus mūsų ateičiai. Trečia, kaip e, kalbėti su ekstremistais, nacionalistais iš kairės ir dešinės. Pirmiausia, norėčiau pasakyti dėl breksito. Aš tikrai labai pykstu ant tų, kurie sako, kad tai neturės įtakos Europos stabilumai. Bet jau ir dabar Pavyzdžiui, Vokietijoje nebuvo tokio ES palaikymo kaip, kaip dabar jau nuo 70 kažkėlintų metų, žodžiu, nuo 80-mečio, nes žmonės visoje Europoje mato, kad problemų turi ne Roma, Berlynas ar Paryžius, bet Londonas turi milžinišką problemą ir turi ją išspręsti. netgi tie, kurie ragino balsuoti už iš, išstojimą, jie bėga, Faražas atsistatydina, Johnsonas. E, Faražas melavo, kad sutaupys nežinia kiek milijonų. Tokia yra tikrovė. Todėl e, reikia pozityviai žiūrėti į Brexito diskusiją, kai e, šalis nori išstoti Reikia žinoti, kad kelias bus labai sudėtingas ir Faražas savo vaikams turės visgi paaiškinti, kokių problemų jis pats sukėlė savo šaliai. Ir šioje diskusijoje reikia laikytis principų, taip kaip darė ponas Junkeris. Mes palaikome vieningą Europą ir breksitas parodys, kad europinis kelias yra teisingasis kelias. Herr Weber, Pone Weberi, ponas Kobernas norėtų užduoti Jums klausimą, nes jis yra iš tų, kurie nori, kad Junktinė karalystė išstotų. Ar Jūs sutinkate, pone Kobernai? Thank you, Herr President. Oh. Uh, Ačiū pirmininkė, ponė Weberė, nežinau, ar lankėtės nesenai Paryžiuje. Aš kurį laiką ten nebuvau buvęs, bet uh, dabar uh, reikėjo praseiti Paryžiaus gatėmis. Ir mane priblaškė tai, kiek žmonių nakvoja Paryžiaus bulvaruose. Jeigu nežinote, kad, yra, kad čia yra problema, tai nežinau, kas dar problema yra. Daug jaunimo Junktinėje karalystėje pritarė Brikstatui, bet aš manau, kad tokių žmonių daugėja ir Prancūzijoje, ir kitoje, kitose šalise. Ar sutinkate su manim? Eigentlich ist es, äh, ehrlich gesagt, äh, Atvirai kalbant, Net neverta gaišti kalbėjimo laiko, kai populistai užduoda tokius klausimus. Tiesiog pirmininkui ateičiai gal pasvarstyt galima, ar tikrai verta uždu, leisti užduoti klausimą. Tai akivaizdu matant, akivaizdžiai matome, kaip populistai ir ekstremistai daro, kaip jie dirba, jie provokuoja ir jų kelias yra visą laiką užkirsti kelią kitiems. Ačiū. Avyba. Pone Weberi, niekas parlamento rūmose nėra priverstas atsakyti į tokį klausimą. Jūs galite pasakyti, aš nenoriu atsakyti, bet matote, klausimas buvo užduotas Jūs nenorėjote atsakyti, visiems suteikiama vienoda teisė pasirinkti, klausti ar atsakyti.